Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann setzen wir unsere Sitzung fort und kommen zu Punkt 9 unserer Tagesordnung. Ähm, ähm, Sveiki gyvi, šiandieną pradėsime nuo devintojo punkto. O devintasis punktas yra apie prekybą tabako gaminiais. Tai yra pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolas dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais panaikinimo. ir iš karto žodį suteiksiu Adam Schenfeldui. Labą rytą, dėkoju pirmininkė. Kaip jūs žinote, kalbame apie protokolo patvirtinimą, protokolo dėl neteisėtos prekybos tabako gabiniais panaikinimo. Ir protokolas patenka į PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją. Tai yra tas ilgasis protokolo pavadinimas. O koksgi to protokolo dalykas? Mes iš tiesų kaip Europos parlamentas sutinkame, kad protokolas būtų sudarytas ir išreiškime tokią savo nuomonę. Kodėl? Todėl, kad veikla, kuri yra aptariama protokole ir kurią protokolus siekiama pašalinti, panaikinti tiek ES, tiek pasaulyje, yra nusikalstama veika. Tai yra neteisėta tabako gaminių gamyba ir teikimas į rinką. Tai yra neteisėta prekyba tabako gaminiais. Tai yra neteisėta kriminalinė nusikalstama veika. Tuo pačiu metu reikia suprasti, kad tai yra ir žala sveikatai, piliečiams, gyventojams, tai yra žala biudžetui. Nepamirškime, kad jeigu toleruojama tokia neteisėta veika, tai pažydžia taip pat ir ES bei valstybių narių reputaciją. Dešimties milijardų eurų tiesioginė žala padaroma ES biudžetui, bet taip pat yra ir netiesioginė žala, nes reikia gydyti tabakų priklausomybę sergančius žmonės, tai yra didelės sveikatos išlaidos. Taigi bendrai paėmus, norint rimto gerų rezultatų ir e, šios prekybos, nelegalios prekybos pašalinimo, privalu, kad bent 40 šalių prisijungtų prie, prie protokolo. Kol kas jų tokių priskaičiuojama tik 15. Džiugu, kad Prancūzija Portugalija, Austrija, Latvija yra tarptų šalių, kurios pasirašė protokolą. Taigi, kai pasieksime 40 šalių skaičių per penkerius metus, protokolas turės įsigalioti ir pradės veikti tie protokole numatyti sprendimai. Kaip jis veiks? Yra numatyta pasaulinė E, sekimo sistema reikalinga susekti nelegalią prekybą, nelegalius įrengimus, tiekimo kanalus. Čia taip pat turiuomenyje ir leidimų gamybai išdavimą, duomenų rinkimą ir kitus dalykus, o taip pat ir, žinoma, prekybos tartautinės prekybos, tranzito klausimai. Tai yra protokolo e, esmė. Todėl dar kartą norėčiau rekomenduoti, kad mes parlamente išreikštume savo pritarimą šiam protokolui. Dėkuoju toliau David Martin. Ačiū pirmininką, dėkuoju Seinfeld. Aš noriu atsiprašyti Sergio Gutierrez vardu, kuris yra šešėlinis pranešėjas, bet dabar jisai Imko komitete pristato kitą pranešimą, todėl negalėjo atvykti. Taigi mes dėl jau išdėstytų priežasčių galime pritarti protokolui dėl tos neteisėtos priekybos tabako gaminiais ir cigaretėmis į ES. Tai yra nusikalstama veika ir sukelia didžiulius biudžeto nuostolius valstybėms narėms, taip pat sveikatos problemų. Dar aš norėčiau pasakyti, kad yra įrodymų, jog lėšos gautos iš šios nusikalstamos veikos e, e, naudojamos finansuoti be kita ko ir teroristiniai veiklai. Dauguma iš nelegalių produktų yra iš ne ES, todėl mums reikia tarptautinio bendradarbiavimo, o protokolas kaip tik ir sudaro pagrindą tokiam tarptautiniai bendradarbiavimui kovojant su šią prekybą. Ir siekiant, kad šita e, gamybos ir e, tiekimo grandinė būtų sutraukyta. Ir taip pat būtų atsekta e, visa ta prekyba privalu nustatyti, kad būtų išduodami leidimai, teisėti leidimai, būtų sekama veikla internete ir tai būtų daroma globaliu būdu. Visos šios nuostatos yra protokole. Taigi mes galime e, paremti protokolo ratifikavimą. Galbūt e, trumpa neigiama nuomonė. Man atrodo, kad e, tokie tarptautiniai procesai vis viena yra labai ilgai užtrunkantis. Mes kaip ES teisėkuros atstovai tą suvokime. Todėl mes turėtume procesą gerokai paspartinti, bet kaip ten bendrai paėmus, mes aišku žinoma už. Ema, aš irgi sveikinu pranešėją, kuris uh, išsakė savo nuomonę dėl protokolo, nes tai yra globalus sprendimas globaliai problemai. Daug produktų patenka e, į ES, jie yra žalingi, bet taip pat yra ir netokie žalingi, yra, kurie yra nereglamentuoti, o jie kelia uh, žmonių sveikatai tikrą pavojų. Todėl mes turime užtikrinti, kad mes, kaip ES lyderiai šiame procese, paremtume tą protokolą ir kad greičiau surinktume tų 40 šalių skaičių ir mm, pagaliau e, užkirstume kelią šią, e, šiam fenomenui. Mes turime parodyti pavyzdį ir tuomet sprendimas pajudės ir visame pasaulyje. Toliau Aldė atsovas. Dėkoju. E, Širova negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, todėl e, Aldė frakcijos vardu paprašė mane e, išsakyti nuomonę. Aldė frakcija palaiko protokolo ratifikavimą. Neteisėta priekyba turi būti nutraukta, nes jinai turi labai didelės didelių neigiamų pasiekmių e, visuomenės sveikatai. Taip pat e, lėšos naudojamos finansuoti nusikalstamą veiką. To, tai yra neleistina. Dauguma neteisėtų produktų į ES patenka iš ne ES šalių, todėl mums reikia stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą ir teisės aktų įgyvendinimą. Mūsų frakcija mano, kad tabako gaminių padirbinėjimas, o taip pat ir kova su mokesčių vengimu turėtų irgi būti sustiprinta. Tai reiškia, kad turime e, sustiprinti konvencijos įgyvendinimo e, procesą. Ir dėl tos priežasties mes pasisakytume už greitą protokolo įgyvendinimą. Dėkoju. Ačiū. Toliau GUE frakcijos vardu Dėkoju. Protokolo pasirašymas labai svarbus. Šitą neteisėtą priekybą daro neigiamos žalos daugeliui es ūkio šakų. Produktai pardavinėjami pigesnėmis kainomis, daug kas iškreipiama rinka, o taip pat tai tiesioginė žala žmonių sveikatai finansuojama nusikalstama veikla, valstybės narės netenkas e, pajamų į biudžetą, nesumokamas PVM, tai žinoma, mes galime tik tai paremti protokolo ratifikavimą. Ačiū. Dėkoju. Mm, mūsų frakcija irgi pasisako už protokolą. Reikia, kad neteisėta priekyba būtų iš tiesų kontroliuojama. Pernai mes balsavome dėl Philip Morris susitarimo atnaujinimo. Ta mes padarėme plenarnėje sesijoje, balsuodami už ir davėme ženklą komisijai, kad jinai neatnaujintų darybų. Ir tai labai susijęs su ir mūsų PSO protokolu protokolų dėl neteisės priekybos tabako gaminiais panaikinimu. Taigi mes labai tikimės, kad komisija parodys ryštą ir prisidės prie protokolo įgyvendinimo. Kągi dabar žodis komisijai. Kas atstovauja komisija, man atrodo, aš neturiu užsirašęs pavardės. Ar apskritai yra kas atsakingas už šį klausimą? Aš esu Makė Linden iš Olafo. Kągi bendrai paėmus, dėkoju už jūsų paramą, iniciatyva yra labai svarbi. Mes e, pasižymėjome, kas buvo sakyta dėl Philip Morris, tačiau Mes dar turime patvirtinti rezoliuciją ir paskiau komisija atskirai į šitą pastebėjimą atsakys. Dėkoju. Na kaip trumpai jūs šnekėjote? Gerai, kas dar norėtų pasisakyti? Ne, tuomet e, žodį gražinu pranešėjui, Adamui Šenfeldui. Džiugu, kad jūs tokie vieningi, vieningai palaikote procesą, bet čia nieko nuostabaus. Nes problema yra apimanti daug sričių, todėl tikrai akivaizdu, kad protokolas bus patvirtintas ir ratifikuotas. Dėkuoju. Pakeitimus galite pateikti iki balandžio 7 dienos. O kitame e, komiteto posėdėje 20, balandžio 20-21 mes balsuosime dėl šio pranešimo. Dabar peiname prie 10 klausimo, tai yra es bei jos valstybių narių ir Peru bei Kolumbijos prekybos susitarimas, kuriuo atsižvelgiama į Kroatijos įstojimą Europos Sąjungą. Primenu, kad Kroatija įstojo į Europos Sąjungą ir tai reiškia, kad e, mes privalome keisti susitarimą. Pranešėjas Santiago Fisas ir suteikiu žodį jam. Ačiū pirmininkė. Susitarimas tarp ES bei valstybių narių ir Peru bei Kolumbijos buvo pasirašytas 12 e, metų birželio 26 dieną. Ir jis įsigaliojo nuo 13 metų sausio 1 dienos. O 13 e, metų rūpiučio 1 dieną e, susitarimas įsigaliojo tarp ES, jos valstybių ir Kolumbijos. 2012 gruodžio 1 dieną sustarimas buvo modifikuotas ir prie sustarimo prisijungė Andų valstybės, Andų sąjungos valstybės. Ekvadoras irgi pradėjo dėrybas dėl to, kad galėtų prisijungti prie susitarimo. Tai buvo padaryta 14 metais. Todėl mes norime, kad iki metų pabaigos parlamentas suteiktų savo pritarimą Ekvadorui prisijungti prie susitarimo. ES yra antroji didžiausia Andų e, sąjungos e, priekybos partnerė ir prieš keletą savaičių mes buvome susitikę su Andų bendruomenės e, atstovais ir taip pat patvirtinome antrą metinį pranešimą dėl metinio Kolumbijos Peru bei ES susitarimo. Kol kas išvadų daryti dėl skirtingų sričių yra sudėtinga. Turiuomenėje, pavyzdžiui, investicijos, prekybos e, sritį, nes e, kol kas detalių, konkrečių detalių iš šios srities mes neturime. Tačiau komisija padarė išvadą, kad po dviejų metų susitarimo taikymo jisai tikrai pasiteisina ir juo patenkintos abi sustarimo šalis. Po sustarimo buvo liberalizuota daug prekių ir čia pastebėta tikrai prekybos apimčių padidėjimo tendencija. Iš Perų ir Kolumbijos importas ES padidėjo, kai kuriuose srityse net labai ryškiai padidėjo. O taip pat ir eksportas iš ES į Kolumbiją, į Perų taipogi e, fiksavo augimą. Kroatijos įtraukimas į šį susitarimą yra natūralus, kad Kroatijos produktai taip pat būtų e, traktuojami vienodai kaip ir kitos ES prekės. Taigi Kroatija turi turėti tokią teisę. Kaip buvo sakyta anksčiau, mes e, siūlome Europos parlamentui, kad jisai išreikštų savo pritarimą dėl to, kad e, Kroatija prisijungtų prie ES ir Peru bei Kolumbijos prekybos susitarimą. Tai yra tarsi savaiminis e, procesas. Toks, tokia yra procedūra. Ačiū ponui Fisas. Toliau socialistų šešėlinis pranešėjas esu iš tiesų aš, todėl aš galiu tik pasakyti, kad mes visiškai pritarame šiam sustrimu. EKR, ALDE atstovas, ne, davonokite, kažką praleidau, prašom jums žodis. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas pranešė, kolegos, mes galime pritarti pranešėjai, kad Kroatijos įtraukimas į susitarimą yra visiškai natūrali Kroatijos įstumimo Europos Sąjunga pasiekmė. Ir tai yra labai svarbu padaryti dabar, nes Europos parlamentas privalo išreikšti savo pritarimą šiam papildomam susitarimo protokolui. Todėl mm, mums kelia nerima Ekvadoro prisijungimo prie ES Peru Kolumbijos prekybos sustarimo, nes, e, kaip suprantame, e, tą nuomonę mes galėsime išreikšti tik tai lapkritį arba gruodį. Todėl atsiras tam tikras e, laiko tarpas, dviejų, trijų mėnesių laiko tarpas, todėl mes būtų gerai, kad susitarimui baigus galioti būtų užtikrintas tas perinimo laikotarpio teisinis režimas. Ir todėl klausime komisijos, koks yra e, numatytas būdas paspartinti tas e, ratifikavimo procedūras. Būkite malonu, būtų malonu, kad komisija atsakytų į tos klausimus. Ali atstovas, Helmutai, žodis jums. Ačiū, Berntai. Galiu tik tai palaikyti pono Fisės nuomonę, nes mes irgi nerimavom dėl tų dalykų. Kadangi toks yra kontekstas, aš noriu atkreipti jūsų dėmesį tai, kad tikėjausi, kad Kroatija prisi, bus prisijungusi prie to sustarimo vos po įstojimo Europos Sąjungą. Todėl, kadangi to nėra, tai privalu, kad laiku būtų ratifikuotas e, susitarimas ir su Ekvadoru. Ta turės padaryti ne tik Kroatija, bet ir visos es šalis. Na, o dėl Peru ir Kolumbijos susitarimo, tai mes turėtume šitas techninės procedūras įtraukti į susitarimą. Turime aiškiai įvertinti, kas buvo pasiekta Ir nepamirškime, kokią nuomonę mes patys esame išsakę. Tai yra tarsi politinė procedūra, tačiau norėtųsi, kad komisija e, tai vertintų techninių požiūrių. Taip, neužilgo bus klausimai, o pasiau e, procesas turėtų būti nagrinėjimas biure žaliųjų ir FDD atstovų nematau, niekas žodžio nepaklausė, todėl žodis tiki ponui Jurgenui. Ačiū labai. Trumpa pastaba dėl Kroatijos protokolo. Džiaugiamės tuo, kad, e, kaip sakė vicepirmininkas Fisas, e, e, ne visada lengva užtikrinti, kad mūsų partneriai Latino Amerikoje tinkamai priimtų kai kuriuos terminus, kai kuriuos dalykus, Dabar keičiamas šis susitarimas, po to netrukus su Čilė ir Centrinė Amerika. Kas dėl Ekvadoro, labai džiaugiamės, kad padaryta pažanga, taip pat mums neramu dėl rizikos, kad bus spragų e, tarp reglamento galiojimo terminų ir e, protokolų įsigaliojimo. Tikimės, kad ES pavyks užbaigti visas procedūras iki metų pabaigos. E, komisijoje taip pat dirbame šią kryptimį, stengiamės paspartinti procedūras ir netrukus patvirtinsime pasiūlymą dėl pasirašymo ir siūsime jį tarybai ir parlamentui, tikimės, kad ir taryba galės paspartinti savo procedūras. Na, tai jau nebe mūsų kompetencija, tai tik mūsų pageidavimas. Bet kuriuo atveju tikimės, kad viskas bus pateikta parlamentui pakankamai anksti, kad jis taip pat spėtų atlikti savo procedūras. Ačiū. Dėkoju. Kaip visada, parlamentas greitai ir lankščiai e, dirba, netgi greičiau ir lankščiau nei taryba. Tikėkime, kad viską pavyks e, padaryti, kad nebūtų spragų. Ponas Fisos. Ačiū, kaip e, sakė ponas Šulc. norime užtikrinti, kad visi procesai būtų kuo e, spartesni, kad būtų kuo greičiau susitarta su Ekvadoru. Tikrai neramu, kad šis procesas gali nesibaigti iki metų pabaigos ir tuomet bus e, tikrai labai sunku pratesti susitarimą, kuris šiuo metu galioja su Ekvadoru. Tai svarbiausias dalykas - paspartinti procedūras, padaryti jas lankstesnės Ir kaip e, sakė pirmininkas ir kolega Šulcas, su Ekvadoru vyks keli susitikimai. Taigi pasistengsime visų pirma paraginti juos neteikti pakeitimų paskutinę minutę, nes tai labai sulėtina visą procesą. Ir bus e, sunkiau Ekvadorui tuomet prisijungti, taigi tikimės, kad ir taryba uh, bus e, tokia pat e, lanksti, kad viską pavyktų užbaigti iki metų pabaigos. Tikimės, kad e, niekas nemėgins pasinaudoti proga, kad prisijungia naujoji šalis Kroatija ir iš naujo dėrėtis dėl viso proceso. Taip, esate visiškai teisus. Būtent todėl, kiek tik galėsime, sieksime sparčios pažangos. Terminas pakeitimams teikti rytoj, e, kovo 16 dieną 12 valandą. Teoriškai nebūtina e, teikti pakeitimų, mm, balsavimas vyks kitame posėdėje. Ačiū, eikime toliau. 11 punktas. Es ir Latino Amerika. Latino Amerika yra pasaulio regionas, su kuriuo mus e, sieja labai glaudus prekybos e, ryšiai. Kalbėjome jau apie Andų valstybės. Nu, buvo ilgų diskusijų apie galimą susitarimą su Merkusur valstybėmis. Dėl įvairių priežasčių dėrybos e, stabdomos, vilkinamos, dabar siekiame jas paspartinti. Panas Alvė ir aš siuntėme raštą komisijos nariui, kad būtų daroma pažanga, kad būtų atsakoma į žodinį klausimą, dėl jo balsuosime. Dabar suteiksiu žodį iš karto ponui Salva, kuris padėjo man parengti raštą. Ačiū labai pirminkę. Minėjote kai kuriuos svarbius dalykus. Jau esame įsiuntę raštą komisijai, komisijos pirmininkui. Ir dabar diskutuojame, kaip galėtume sustiprinti ryšius e, su Merkosur valstybėmis. Noriu padėkoti už ryštą spręsti šiuos klausimus ir noriu padėkoti mūsų techniniai komandai, kuri padėjo parengti raštą komisijai. Jis buvo parengtas pačiu laiku, labai aktualus e, dabartinėmis politinėmis sąlygomis. Ekonominė padėtis tame regione parodo, kad e, reikia dar labiau stiprinti priekybos ryšius e, su šiuo svarbiu pasaulio regionu. Mūsų dviejų regionų santykiai yra strateginio pobūdžio. Mercosur yra mums svarbus regionas, o e, mes, ES, esame taip pat svarbus regionas Mercosur valstybėms. Dažnai kalbama ir apie teisėkuros e, struktūrą, visa, visas procedūras, kaip užtikrinti, kad mūsų interesai būtų apsaugoti. Ir, žinoma, turime užtikrinti, kad gautume politinės, e, ekonominės ir kartu kultūrinės naudos iš tų ryšių, kurie mus sieja per Atlanto vandenyną ekonominėme, politinėme kontekste reikia būtinai šiuo strateginiu metu stiprinti mūsų ryšius, santykius, nors politinė padėtis šiame regione kelia sunkumų. Vis dėlto atsižvelgiant į ekonominius dalykus būtina siekti toliau dėrytis Čilė, Čilė pavyzdžiui, jos gyventojų skaičius yra dvigubai didesnis nei Argentinos ir e, Čilė ir Argentina e, labai svarbios valstybės priekybos e, kontekste su ES. Mercosur, mūsų santykiai su šiuo regionu žinoma, užtikrins, kad e, šis regionas patirs augimą, kad atsiras daugiau darbo vietų, bet kartu tai bus naudinga ir Europos Sąjungai. Nes e, labai padidėja Europos eksportas, patartarpiaujant su mūsų priekybos partneriais. Neturėkime iliuzijų. Dėl eksporto didėja ir BVP ir kuriamos atitinkamai darbo vietos. ir žinoma, es to taip pat labai reikia. Todėl labai svarbu pasiūlyti savo politinę paramą šioms dėryboms. Ja užtikrinti, nes šis plataus užmojo sustarimas dėl asociacijos, ekonominiai dalykai, žinoma, paskatins darbo vietų kūrimasi bijose Atlanto vandenino pusėse. Ir kartu taip pat norėtume, kad komisija pristatytų savo viziją, kaip turėtų vykti šios dėrybos dėl asociacijos susitarimo ir taip pat norėtume žinoti, pagal kokį grafiką dirba komisija ir kaip jis siekia užtikrinti sinergiją, ypač tose sritise, kuriuose reikės prisimti svarbiausius įsipareigojimus. E, atsiranda ir tam tikrų e, inovatyvių sričių. Norėtume sužinoti, kokia yra dėrybinė padėtis tose įvairiose srityse. Europos parlamentas jau e, demonstravo savo interesą dėl šių klausimų. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad tai istorinis momentas ir neturėtume prarasti šios progos. Ačiū uždėmesi, norėčiau padėkoti pirmininkui visiems šešėliniams pranešėjams už bendradarbiavimą. Ačiū labai. Dabar šešėliniai pranešėjai. FSND. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjai už pristatymą, už taip pat atliktą darbą. Visi suprantame, kad šios dėrybos yra e, svarbios, yra turime pasinaudoti atsivėrusių politinių langų, juk kai kurių Pietų Amerikos šalių politikos e, dinamiškos, keičiasi ir galimybėmis mes turime pasinaudoti. Nėra kol kas priekybinio susitarimo šioje srityje su Merkosiu ir todėl mes turime tą padaryti, nes tai bus tiek kiekybiškai, kokybiškai didžiulė nauda. Nuo 2007 metų mes matėme, kad priekybos santykiai tarp Pietų Amerikos ir Europos e, silpnėja. O taip pat e, galime konstatuoti, kad Pietų Amerikoje E, atsirado kitų priekybinių partnerių, kurie vykdė aktyvesnę veiklą ir tapo tų šalių partneriais. Iš TTP mes žinome, kad kai kurie veikėjai gali susilpninti mūsų pozicijas, turiuomenyje Čilės ir Kinijos susitarimus bei kitus. Tai yra strateginiai dalykai, todėl mes privalome pamėginti šioje srityje, tai yra Pietų Amerikoje, suvaidinti aktyvesnį vaidmenį bei pasirašyti susitarimą, taip pat ir su Brazilija ir Argentina. Todėl yra tas naujas politinis etapas ir kaip buvo išsakyta su mm, Brazilijos ambasadoriu, susitikimo metu, kad yra e, bendras sutarimas, kad į Europos siūlymą žvelgiame palankiai, o žinoma, tas prekybinis susitarimas gali būti e, sudarytas pakankamai greitai, jeigu tie politiniai faktoriai mums bus naudingai. Todėl mes, parlamentas, tiek komisija turime tai suprasti, bet taip pat ir e, paspartinti procesą. Vakar ES vyriausiai užsienio politikos įgaliotinė įsakė nuomonę, kad e, galės e, tie prekybiniai santykiai neužilgo ir prasidėti O mes turime siūsti tą e, skatinantį politinį ženklą, pasisakydami už tokį susitarimą, nes Europai atsivers ne tik prekybinės galimybės, bet susidarys prielaidos ES e, susigražinti svarbu vaidmenį Pietų Amerikoje, kuris iki šiol buvo prarastas. Herr Stavati. Ačiū dabar, ponas Tabatė. Dėkuoju, pirmininkė. EKR er palankiai vertina šį žodinį klausimą. Tikrai esame suinteresuoti tuo, kad es ir Merkosūro santykiai kuo labiau vystytųsi, mums reikia to strateginio dinamiškumo, kurį dabar matome, atsižvelgiant į ekonominius pokyčius Argentina turės e, taip pat su tuo sutikti, jei taip pat to reikia. Dabar Argentinoje naujas e, prezidentas e, ir jis siekia savo ruoštų sustarimo su ES. 2018 metais baigs galioti priekybos lengvatos arba netgi jau baigė galioti trim šalims Taigi tai dar viena paskata Merkosur valstybėms e, susitarti, pritarti šiam susitarimui. Es tai taip pat akivaizdžiai svarbu, nes e, priklausome nuo augimo kituose pasaulio regionuose. Augimas, e, darbo vietų kūrimasis mūsų valstybėse taip pat bus paskatinti. Merkosur valstybės labai svarbi es rinka kalbant apie produktų pateikimą rinkai, e, priekybą, o e, žemės ūkio sektoriaus našumas taip pat padidės ir tai, žinoma, bus pirmiausia naudinga vartotojams. Dėl žodinio klausimų svarbus du klausimai, kada komisija sureaguos į pasiūlymą ir kokios komisijos ambicijos dėl šių dėrybų ir susitarimo dėl prekių, paslaugų, dėl patekimo į viešųjų pirkimų rinką. Šie klausimai labai svarbus ES, investicijų aspektas taip pat labai svarbus. Dėkuoju dabar. Alde vardu, ar kas nors norėtų kalbėti? Atrodo, kad ne. Helmutai. Ačiū, Berntai. Mes taip pat Manome, kad šis žodinis klausimas labai svarbus. Juo labai e, padedama įsiaiškinti, kokią kryptimį einama rengiant šį susitarimą. Kaip jau minėta, visai neseniai nagrinėjome tam tikrus pagrindinius esminius klausimus e, susijusius su e, šių dėrybų pažanga. Dabar dėl tarybos komisijai suteiktų įgaliojimų prieš porą dešimtmečių reikia pagalvoti, kaip tai siejasi su dabartimi. Reikia atsižvelgti į dvi šalę ekonominę padėtį tarp Merkosur valstybių ir ES, pažiūrėti, kaip viskas pasikeitė pasikeitė nemažai kas ir e, jeigu ir toliau dirbsime pagal įgaliojimus, kurie buvo suteikti prieš 20 metų ir neatsižvelgsime į pokyčius, tai kels problemų. Pranešėjas teisus, sakydamas, kad e, dabar yra istorinis momentas, net ir pačios Merkusur valstybės, ypač pastarųjų metų, daug dėmesio e, skiria pietų ryšiams ir kyla klausimas, kiek, kokį didelį prioritetą šios valstybės skiria šiam naujam laisvosios priekybos susitarimui, kiek tai jiems svarbu strateginių, politinių paužiūrių. Mums reikia daugiau aiškumo šiuo klausimu. Antra, kaip sakė panas Dantė, judama teisinga kryptimi, taip, bet manau, kad pieno ir mėsos gamintojai Europos Sąjungoje ko gero turės kitokią nuomonę ir gali ją turėti dėl dėsiančios konkurencijos su Merkosur valstybėmis. Pagalvokime apie regioninį ekonominį ciklą ir nereikia apie jį pamiršti darantis su Merkosur valstybėmis. Įdomu sužinoti, ką komisija darys dėl to žodinio klausimo. Ką čia ponas Buchneris nori pasakyti, ne? Na, tuomet turbūt niekas gal nenori pasisakyti. Tuos tik sužadu komisijai. Bet kuriuo atveju prieš padant jums kalbėti, turiu klausimą. Jau kurį laiką diskutuojame šio klausimu, kaip galima šią diskusiją suintensyvinti ir girdėjau, kad ir e, taryba šiuo klausimu domisi. Gal galėtumėte nupasakoti, kokia yra situacija taryboje šiuo metu? Kokios yra naujienos, kas gali būti artimiausiu metu? Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė pasistengsiu atsakyti į šios klausimus, to pačiu neužbėgdamas už, už akių į, į atsakymą į, į klausimą žodžiu. Mm, na, mes atkreipiam dėmesį į tą susidomėjimą ir į tą paramą šiems daryboms. Taip pat atkreipiam dėmesį į labai išsamų ir ilgą klausimą atsakymą žodžiu. Kaip sakė kalbėtojai, tikrai dabar esame svarbiame etape, daryba etape. Yra politinių pokyčių, keičiasi pozicija kai kuriuose Merkosur šalyse. Ir tai steikia galimybę paėdėti pirminą. Tad dabar mes, komisija, manome, kad yra atsvėrusi galimybė galimybę pasiekti tai, ko jau norėjome gana seniai, tai yra galimybė sėkmingai pasikeisti pasiūlymais. Būtent šie srityje dabar dirbame ir siekime, kad būtų galima kuo greičiau sėkmingai pasikeisti pasiūlymas, galbūt balandžio mėnesį. Komisija dirba, taip pat diskutuojame. žinot, kaip žinote, mums reikia konsultuoti su valstybės narėmis ir su darbo grupe atitinkama. Tačiau dirbame šioje srityje. Taip, šiandien komisija kalba labai trumpai. Gal galite kiek daugiau išplėtoti apie tai, kas vyksta taryboje, TBC taip pat. Ir taip pat ar reikia keisti galiojimus. Taip, ačiū. Jau buvo galimybė padiskutuoti apie tai valstybėms narėmis, taip pat ir ministrų lygių praėjusią lapkritį buvo kalbama. Tačiau akivaizdu, kad daugiau valstybių narių palaiko, palaiko šių darybų plėt, e, tesimą, kitus žingsnius. Ir e, akivaizdu, kad daug valstybių narių palaiko tai. Valstybės narės taip pat palaiko komisijos tikslus, tai yra sudaryti sutarimą, kuris būtų ir visapusiškas, ir ambicingas, ir geras valstotas. Būtent todėl didžioji dauguma valstybių narių pabrėžia, kad labai svarbu sulaukti gero pasiūlymo iš Merkosur. Kaip žinote, mes tikrai neužsimame neambicingais sustarimais, mus labiau domina ambicingi sustarimai, būtent taip ir dirbame pastaruoju metu. Ir tą patį tikime padaryti su Merkosur. Manau, kad iš kubis pusės tikrai na, manome, tikime, kad yra gera proga dabar pasiekti rezultatų gerai pasiteikė e, gerai, pasikeitė gerais pasiūlymais ir kad dabar proga yra geresnė negu kad anksčiau. Toliau, dėl įgaliojimų. Tai yra įgaliojimai, kurie buvo sutikti senokai jau, tačiau ten matome, kad jau yra numatyti visapusiškas santykių plėtojimas tos įgaliojimas su Merkosur tai nėra tik tais, tai nėra kalba tik apie, apie rinkos prieigą ir, ir prieigą apie prekinę, ten kalbame apie asociacijos sustarimą, tai kalbame apie visus ramščius, taip pat ir priekybą, taip pat ir viešosius pirkimus, prekes ir paslaugas ir taip toliau. Ir mums tai yra pakankamai platus dalykas, platus, platus įgaliojimai leidžia jas atvekti ir tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, tvari plėtra, kas mums yra labai svarbu. Tad mes tikime, kad mūsų turimi įgaliojimai yra pakankami, pakankamai lankstus ir pakankamai platus, kad galėtume pasiekti pačių dalykų, kurias turime su kitomis šalimis savo sutarimuose. Ir taip pat Jie turėtų įgaliamą leisti mums įtraukti signalus, kuriuos siunčia valstybės narys bei parlamentas, kaip kad buvo daroma kitais sutarimais. Taigi vėlgi kalbama ne tik apie prekybos sutarimą, bet ir apie platės sutarimą, kuris apima daug sričių. Taigi čia toks sustarimas visiems, jei taip galima pasakyti apimamas visus svarbius dalykus. Kalbam, kalbam apie prekybą, apie tvarę plėtrą ir taip toliau, taip pat korupcijos klausimą. Įgaliojimai yra pakankamai platus. Ačiū. Pana Šuls, papildomas klausimas. Norėčiau nu, padėkoti ponui Jurgensonui. Grįžti prie vieno klausimo, jis minėjo įgaliojimus. Taigi, pane Malmstrom kalbėjome apie skaidrumą ir jį mus užtikrino, kad skaidrumo klausimų jis teksis kiek įmanoma užtikrinti, kad, kad ateityje visi sutarimai būtų greičiau perdodami parlamentui. Tačiau tai taip pat reiškia, kad ir įgaliojimai negali būti plačiai interpretuojami, jie turi būti iš anksto aiškus, kad būtų iš anksto aišku, kokie klausimai bus aptariami ir kas turbūt pasiekiama. O dabar įgaliojimai labai, senas, labai seni. Tas, pavyzdžiui, tvaru, tvari, tvari plėtra ir labai platus klausimas. Kila klausimas, kokį tada siekti komisiją. Piliečiai turi galėti suprasti, apie ką vyksta dėrybos. Nes juk tai paveiks visus piliečius. ir pasos keltą metų mes dirbame būtent darbdavės tokiais principais, kad reikia užtikrinti, jog piliečiai galėtų mus pasitikėti. Tad klausimas, ar bus keičiami įgaliojimai ir ar bus informuomas parlamentas. Ačiū. Na, mūsų manimu įgaliojimai šiuo tarp pakankamai platus. kad mes galėtume darytis dėl sustarimo, kuris būtų nuoseklus ir dėrėtų su kitų mūsų sutarimus turiniu. Juk mūsų prikės politika vyksta ne vakume, ne izolacijoje. Ne. Mes bendraujame su parlamentu, su taryba. Mes supratau, kai yra signalai, Visą tai mes matome, reaguojame. Jeigu manytume, kad neturime pakankamų įgaliojimų, kurie leistų jums pateikti tokį sutarimą, kurį galėtumėt plačiai palaikyti, o mūsų taikios klausimais reikia plačios paramos parlamente, tai tuomet reiktų grįžti į teismį. Tačiau dabar ne taip manau, kad dabartiniai įgaliojimai yra pakankami. Būtent šioms daryboms, kurios vyks su Merkosur. Ir visą tai mums leis kaip tik siekti tos tokios darbotvarkės, kur yra aktuali šiuolaikiniams pirkimos projektams ir kurie traukiami yra įvairūs svarbus dalykai, kurie yra spindėti kitose sutarimuose, kuriuos esame sudarę. Reikia dar papildyti. Pavyzdžiui, investuotojų apsauga nėra toks, nėra darybų klausimas ir nebus sutarime su Merkosur. To nėra įgaliojimuose, nes įgaliojimai gauti dar prieš Lisabono sutartį. Tačiau taip pat matome, kad ir iš Merkosur pusės nėra susidomėjimo šio klausimu, o tai tiesiog tuomet papildomai bereikalų komplikuotų darybas. Bet dabar norime tiesiog pasikeisti pasiūlymais ir steigti naują postumį daryboms. Ir tada galėsime jau grįžti vėl pas jūs ir pateikti daugiau turinio, daugiau informacijos ir kad sakyti ne tik tai, kad mes dirbame šioje srityje ir kad esame įsipareigoję dirbti. Nes nuo 12 metų nevyko jokios dėrybos, tačiau tikimės, kad dabar jos vėl pasistumės, kai jis pradės darytis ir galėsime pateikti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta. Ačiū Pablo, norėjai dar, dar klausimą. Ačiū pirmininkė. Na, turbūt nėra ką pridurti. Kaip minė ponas Dantė, tai tarimas su Merkosur labai svarbu, Merkosur yra strateginis partneris. Ir tai parodo, koks svarbus turbūt sutarimas. Žinau, turime kitus sutarimus su Latino Amerika, taip pat ir Šiaurės Amerika, pavyzdžiui, JAV bus susitarimai. Tad manau, kad per šias įvairias sutartis rodome, kaip mes norime stiprinti savo santykius su kontinentu, su to kontinentu ir žinoma, čia jokių būdų negalime ignoruoti Merkosur. Taip pat pasina, kad ir JAV vis intensyviau bendrauja su Latino Amerika ir taip pat bendrauja su Europos Sąjunga. Taigi, tas sudėtis iki toliau stiprinti ir dėl to reikia politiškai palaikyti šias darybas. Būtent to siekiame šiame komitete. Svarbu, kad pasiektume sutarimo, kuri būtų gerai sudarėta, kuri būtų visiems naudinga ir aš tikrai labai palaikau. Ir dar norėčiau pabrėžti, dar kartą pabrėžti, kad dabar yra istorinis momentas. Dėl to galima visi sutarti. Dėl to reikia tad nepraleisti šios progos. Ponas Švilsas su ponu Jegocinu pasidalino pozicijomis dėl įgaliojimų ir aš suprantu pono Šilco nuogastavimus. Dėkuoju taip pat ir komisijai už atsakymus. Tikiuosi, kad atitinkamai ir elgsis. Yra įvairių bei aktualių gaminių, šiame sutarime, pavyzdžiui, pieno, pieno sektorija, taip pat gyvulininkės sektorija, kurie yra labai labai svarbus į, į Europos Sąjungai, dėl jų reikia labai atidžiai dėrėtis atsargiai, bet nebijoju, kad komisija teiks visą naujausią informaciją ir žinoma vertins taip pat ir dėrybų poveikį. Ačiū. Dėkui, Pablo. Taip, pačiu laiku periname prie kito punkto, pačiu laiku. Taigi, perėsime prie balsavimo. ir balsuosime dėl Merkosur darybų. Tikiuosi, kad visi turite korteles. Išbandykime sistemą.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 Gerai. Taigi patikriname, visi laiko, susirinko, visi gerai balsuoja. Pirmiausia, pirmasis klausimas, klausimas, kas sakoma žodžiu dėl Mercosur ir dabar jau balsuojame. Ir balsuoti baigiame. Taip, taigi. To taip pat vėl bus balsuojama plenarinė sesija balandžio mėnesį 26 dieną. Toliau, tik tas klausimas. ES politikos susidarinamumo vystimas labai ataskaita. Turite visi balsavimo sąrašo. Ir pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Penktas, kas už, kas prieš, susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Penktas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Taip, patvirtinta. Šeštas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 13 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 16 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. 20 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Trečias kompromisas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 28 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime 28. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Toliau atskirai balsuojama dalimis dėl 29 pakeitimo. Pirmoji dalis už. Prieš. Susilaiko. Atmest. Antroji dalis. Ne, patikrinti reikia. Gerai, tikrinama pirmoji dalis. 29 pakeitimo pirmoji dalis. Pradame balsuoti. Baigia balsuoti. Priimtas. Antroji dalis. Kas už? Antroji dalis. Kas prieš? Kas susilaiko? Priimtas. 30 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmestas. 75 balsuojama atskir dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 21. Atkrenta, nes patvirtume 35 pirmą dalį. 32. Pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 33. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 36 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 45 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Toliau 49, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Penktas kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 54 pakeitimai, kas už juos, kas prieš, kas susilaiko priimta. Toliau 55 atkrenta, nereikia patikrinti. Gerai, tikriname 50-54. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Taip, toliau kiti keli atkrenta, atkrenta, atkrenta. 61. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 68 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. 69 pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 70 kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta Atmesta. 21 pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 22. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Dabar gal, galtinis balsavimas dėl viso nuomonės projekto, elektroninis balsavimas. Balsuot pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikinu. Labai ačiū visiems, baigėme balsavimo sesiją. Und dann kommen wir zu Punkt 14. Den Toliau, 14 punktas. Tas punktas stebėsinos grupių veikla. Taigi, esame sudarę stebėsinos grupės, labai sėkmingas e, e procesas ir vyksta taip pat darybos atskiromis šalimis. Ir norėčiau atkreipti dėmesį keletą šių grupių. Pirmiausia, GSP grupė. Kalbėjome apie šią grupę GSP ir dabar tik žodį pranešėjų. Tiesą sakant, nelabai turiu ką pasakyti. Parengtas pranešimas įvyko susitikimas su darbo grupe, po to vyko klausimas. Darbo grupėje aptariam tuos pačius esminius klausimus ir vėliau klausime, įsameu dar jais padiskutavome ir manau, kad visi, kas dalyvavo e, klausime, suprato, kokioje atmosferoje dirbome. Ačiū labai. Dabar Japonija. Vakar šiek tiek su Žanliuku Demarti pakalbėjome apie padėtį su Japonija. Sausio 13 dieną apsidžiavo mūsų stebėsinos grupė ir suteiksiu žodį ponui Sila. Ačiū. Taip, paskutinės stebėsinos grupės posėdis vyko sausio 13. -ąją. pagrindinis dėrybininkas pristatė naujausią informaciją mums, kol kas nepavyko padaryti kažkokios didelės pažangos per lapkričio dėrybų raundą, tai šiek tiek mus nuvylė. Tikimės, kad didelę pažangą šiuose dėrybose pavyks padaryti po vasaros. Japonijos vyriausybė turėtų e, ratifikuoti TPP e, birželio pabaigoje, bet to e, vyks rinkimai Liepos mėnesį. Tikimės, kad visą tai atneš teigiamų pokyčių antrąjį pusmetį. Rytoj vyks dar vienas mūsų stebėsimos grupės posėdis, nes vyksta kitas darybų raundas ir daugiau. Tuomet sužinosime apie 15 darybų raundą ir jums pranešime naujausią informaciją. Ačiū. Dėkoju. Dabar Kinija sausio 28 dieną posėdžiavo šį stebėsinos grupę. Ji aptarė, žinoma, Kinijos rinkos ekonomikos statusą ir e, dėrybų rezultatus. Be to, pernai gegužės mėnesį lankės pas mus ir Kinijos ambasadorius, su juo taip pat aptarėm šiuos klausimus. Kol kas nesulaukta konkrečių rezultatų ar kompromisų. Pranešėjų šios grupės nėra čia. Galbūt e, Kinijos grupės šešėlinis pranešėjas dalyvauja posėdį ir galėtų mums šiek tiek papasakoti apie šią stebėsenos grupę? Atrodo, kad ne. Kad ir jo nėra, tuomet pereikime prie JAV. Vykstant 12 dėrybų raundui susitiko ir stebėsinos grupė, kad pasiruoštų šiam 12 dėrybų raundui. Pastebėjome, kad dėrybos šiek tiek pagyvėjo, JAV pozicija tampa lankstesnė nei buvo anksčiau. Bet dar nepavyko dėl nieko konkrečiai susitarti, ypač kalbant apie reguliuojamą bendradarbiavimą ir standartų pripažinimą buvo padaryta šiokia tokia pažanga dėl viešųjų pirkimų ir investicijų apsaugos. Bet, e, kaip sakiau, e, jokių konkrečių susitarimų nepasiekta. ir Malmstrom turėtų susitikti taip pat. Akivaizdu, kad e, laiko nedaug, jeigu norime susitarti, turime dirbti gerokai aktyviau ir tikslingiau. Taip pat e, vasario 16 dieną vyko e, Vietnamo stebėsinos grupės posėdis. Uh, was... Tai buvo pirmasis susitikimas po pernai pasirašyto susitarimo Tai yra tarsi apibendrinimo susitikimas ir dabar e, metai skirti sutartį išversti į oficialiasias kalbas ir lauksime taip pat Europos teisingumo teismo verdikto dėl Singapūro ir tai aiškiai parodys, kaip šitas susitarimas su Vietnamu yra dabar vertinamas. Tikriausiai ta stebėsenos grupė susitiks šiemet dar antra, antroje metų dalyje ir taip pat tikriausiai metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje mes tą grupę e, pakeisime į E, įgyvendinimo grupę. Dėkoju, tai yra mūsų užduotis, kad stebėsinos grupė pavirstų į įgyvendinimo grupę, kuri stebėtų, kaip yra įgyvendinama e, sutartis. Toliau, Kanada. Vasario 27 buvo įkės susitikimas ir dabar žodis sutikiu pranešėjai. Dėkoju. Stebėsenos grupė buvo susitikusi 20, vasario 21 dieną ir kol kas komisija darbas tęsiasi, mes bandome įtraukti visas suinteresuotas šalis ir kreipiamės į žemės ūkio sektoriaus atstovus, galiu užtikrinti, kad dėl susitarimo vertinimas yra labai pozityvus, nes dabar es verslo sektorius, ypač žemės ūkio sektorius, negali patekti į Kanados rinką. Todėl visi laukia, kuomet baigsis ta teisinė peržiūra. Taip pat buvo patikta pasiūlymų dėl tvarkarašio, nes bet koks atidėliojimas arba bet, koks, bet kokios abejonės dėl susitarimo tarp ES ir Kanados reiškia tiesiog verslininkams nuostolius, o taip pat nuostolius ES. Taigi toks pristatymas ir mes lauksime rezultato. Ačiū. Turime aštuonias valstybės ir stebėsenos grupė buvo susitikusi vasario 21 dieną, o dabar žodį sutikė panui Šolcui, kuris pristatys Ekvadoro padėtį. Dėkoju. Mes e, turime galimybę aptarti priekybos santykius su Ekvadoru ir kaip jisai galės prisijungti prie laisvos priekybos susitarimo su Peru ar Kolumbija. Sutikimas vyko vasario 21 dieną, buvo kalbėta apie šalies prisijungimą, kokios gali būti problemos ir taip pat aptarėme antrąjį metinį e, prekybos sutarimo įgyvendinimo e, pranešimą, ataskaitą nes šitas įgyvendinimo pranešimas e, buvo parengtas stebėsenos grupių ir tai yra labai e, svarbus etapas. Naujasis pranešimas prieš prasidedant posėdžiui buvo išsiųstas parlamentui. Dėl Ekvadoro galėčiau pasakyti tie, kad mes kaip e, frakcija, taip pat kaip komitetas, e, turime pabrėžti, kad e, ta skubos procedūra neturėtų padaryti žalos visam procesui. Viskas turi būti padaryta laiku, bet mes kaip parlamentas turėtume suteikti pakankamai laiko, kad stebėsenos grupė galėtų atlikti savo darbą ir kad pats Ekvadoras neiškristų iš konteksto ir laiku būtų pasirašyta sutartis. Taigi galiu tęsti, bet gal ponas Fizas norėtų pasakyti savo nuomonę. Gerai, žodis ponui Fizas. Ačiū pirmininkė. Helmutas Šulcas pasakė, kad kartu mes buvome susitikę dėl Ekvadoro, Kolumbijos ir Perų šalių. Bet kokiu atveju šalis glaudžiai siejasi, todėl kaip tik ir buvome sumanę susitikimą surenkti tokiu formatu. Komisija mus informavo, kad kai kuriuose srityse išvadas daryti dar labai sudėtinga, nes duomenis iš prekybos arba iš e, duomenų srities nėra prieinami. Todėl komisija padarė išvadą, kad praėjus dviem metams po susitarimo įgyvenimo procesas vis dar tęsiasi. Šalis dirba patenkinamai. Tačiau taip pat reikia pripažinti, kad Latino Amerika išgyvena ekonomikos sulėtėjimą. Nuo 2012 metų importas ir eksportas tarp ES ir šio regiono laipsniškai mažėjo. O tai reiškia BVP sumažėjimą tose šalise. Nuo 12 iki 14 metų importas iš Peru ir Kolumbijos į ES šiek tiek padidėjo. Ypač 13 metais, pavyzdžiui, Kolumbija alkoholiniai gėrimai iš ES yra gerokai daugiau apmokestinami nei vietos produkcija. O tai reiškia, kad vartotojai turi už juos mokėti didesnį kainą. Importuotis Importuoti alkoholiniai gėrimai apmokestinami gerokai daugiau už vietinius produktus. To mes turime nepamiršti, nes Europos kompanijos eksportuojančios alkoholinius gėrimus į šią šalį susiduria su e, nepalankesnė priekybinė situacija, lyginant juos su Kolumbijos priekybininkais. Pernai komisija atkaipė dėmesį, į šias problemas ir kreipėsi į Kolumbijos vyriausybę. Kai parlamentas patvirtino prekybos sustrimą su Peru ir Kolumbija, parlamente pasigirdo ir neigiamų vertinimų ir abejonių, ar šalis imsis veiksmų. O faktai įrodė, kad E, tos abejonės pasiteisino, kad taip ir vyko, nes ekonominis augimas e, vyko savo vaga ir nebuvo atsižvelgta į mūsų e, pastebėjimus. Aš galėčiau pritarti kolegai Šalcui. Mes turėtume parlamentui suteikti um, kompetencija stebėti šių sustarimų įgyvendinimą ir e, šita teisė neturėtų būti sumažinta. O Kolumbija ir Peru privalo taikyti susitarimo taisyklės. Negalime, kad e, prileisti, kad procesas dėl to nukentėtų. Dėkoju. Dabar pereisime prie Centrinės Azijos. Čia svarbiausias klausimas tai yra darbo sąlygos Uzbekistane. Nematau stebėsinos grupės atstovų. Uzbekistane padėtis laipsniškai pasikeitė ir mums, mes esame informuoti, kad darbo rinkoje situacija gerokai pasikeitė. Germas pirmininkė, buvo atliktas tikrai didelis darbas. Parlamentas ėmė spausti Uzbekistaną, kad nebūtų išnaudojami vaikai. OIT ataskaita rodo, kad vaikų įdarbinimas medvilnės rinkimui jau e, nebeegzistuoja. Ta reikia pabrėžti. Tačiau vertinime e, akivaizdi tiesa ta, kad e, yra priverstinis darbas, prievartinis. Ir OIT atliko savo tyrimą kartu su dabartinės vyriausybės tam tikrais partneriais ir kol kas dabar ir lauksime šitos e, e, tarptautinės organiz, darbo organizacijos tyrimo rezultatų. Buvo pradėtas įgyvendinti kovos su prievartiniu darbu planas. Būtų labai įdomu sužinoti, kaip šitas planas įgyvenimas iš tiesų praktiškai, kai buvo e, nuiminėjimas pernai rūpiučio mėnesio derlius. O taip pat e, būtų įdomu sužinoti, ar buvo ratifikuotas tekstilės protokolas. Tokiu būdu mes e, turėtume informacijos ir žiūrėtume, ar vyriausybė e, gerbė darbuotojų teisės tekstilės sektorija. Tokia padėtis Uzbekistane. Dėkoju. Dar kartą noriu pasakyti, kad dabartinis Europos parlamento darbas atsiperka ir atneša vaisių. Šitos stebėsenos grupės įdėmiai stebi, kaip yra praktiškai gyvendinamos visos politikos. Taigi dėkoju visiems, kurie aktyviai prisidėjo prie stebėsenos grupių veiklos. O dabar pereikime prie 15 punkto. Tai yra IMKO nuomonė dėl Europos parlamento ir tarybos direktyvos dėl sąjungos mūtų teisės pažeidimų ir sankcijų teisinės sistemos. Čia mes norime panagrinėti mūtų teisės pažeidimo išorės aspektus. Tai yra pirmasis mūsų um, teisinis klausimas kurį mes nagrinėjame Intos komitete. Mes turime e, kompetenciją nagrinėti šios klausimus, kai e, svarstome prekybos susitarimus. Ir muitai irgi patenka į šią sritį. Kaip e, paži, mūtų teisės pažeidimai yra sankcionuojami, kaip už jų, juos taikomos baudos, tai čia jau yra kitas klausimas. Bet kokia atveju mes turime bendradarbiauti su IMKO komitetu. O bendradarbiaujandami turime užtikrinti, kad mūsų kompetencijos nesidubliuos. Taigi, tai ir bus e, mūsų tikslas. O dabar žodį norėčiau suteikti pranešėjui. Dėkoju. Pirmininkė, mėly kolegos, prieš e, išklausydamas jūsų pasiūlymų ir komentarų norėčiau labai trumpai pristatyti savo darbą. Kaip jūs ir teigiate, mūsų intos pagrindinė kompetencija yra įvertinti, kaip yra laikomasi tartutinių įsipareigojimų. Todėl mūsų pakeitimai kaip tik ir turėtų suktis apie šią temą. Tam, kad būtų užtikrinta, žinoma, tiek muitų sąjungos, tiek vidaus rinkos tvarumas. O kai kalbame apie tvarumą, tai reiškia, kad mes norime palengvinti priekybą. Tai bus tarsi ES naujas e, nuseklios politikos įgyvendinimo įrankis. Aš pateikiu 5, 6 ir 8 pakeitimus, e, kuriuose kalbama apie minimales ir maksimales sankcijas, nes kai žvelgime į dabar susidariusią situaciją, tai sunku priimti, kad e, kai kuriuose šalyse sankcijų absoliučiai nėra. Žinoma, gal, galima kvestionuoti pateiktus duomenis, bet e, aš tikrai pranešime nenorėjau pateikti kažkokių absoliučių skaičių, tai yra tik tai orientacinio pobūdžio duomenys tiek komisijai, tiek Europos tarybai, kad mes mm, orientuotumės tarp maksimalių ir minimalių ribų. Mano pasirinktas santykis 1-3. Tai yra mūsų vidaus rinkai e, na, geresnis rodiklis, geresnis santykis. Žinoma, mes e, tikimės, kad ateities dėrybose komisija ir taryba tuos skaičius dar e, pakoreguos. Tiesiog norėtųsi, kad juose būtų logika. Taigi tokios mano būtų įžanginės pastabos, pristatymas ir uh, Dabar labai įdėmiai klausysiu jūsų pasiūlymų. Dėkoju toliau Marija Arena. Dėkoju, dėkoju ir ponui Prustų už atliktą darbą. Man atrodo, kad svarbus yra suvienodinimo aspektas. Atsiras daugiau aiškumo, tai paskatins prekybą. Galiu paremti minimalių ir maksimalių verčių pasiūlymą ir taip pat palaikyčiau jūsų pasiūlymą dėl valstybių, kompetitingų valstybių prioriteto. Tai suteikia tik dar daugiau aiškumo mūsų priemonėms. Taip pat svarbu, mano manimu, e, pakalbėti apie e, prekių vertę, nes e, reikia rinktis arba prekis arba tarifo vertę. Bet jeigu įvesime šią, šį skirtumą, tai tuomet valstybės narės e, įgaus pasirinkimo teisę ir įgyvendinos tas nuostatas jos tik tą suvienodinimą iškreip. Todėl reikia pasilikti prekės vertę, remiantis jūsų pateiktais duomenim, duomenimis ir minimaliomis bei maksimaliomis, maksimaliomis vertėmis. Noriu pakomentuoti 11.2 ir 12 bis straipsnį, kur teigiame, kad valstybės narės e, laikys, e, stebės, kaip yra įgyvendinamos preferencinių tarifų reglamentas numeris 978-2012. Mes intoje irgi nagrinėjame šį klausimą. Yra laisvos prekybos susitarimai, kuriuose yra ir numatytos tos preferencinės kainos. Norėtųsi, kad šitas pakeitimas būtų įtrauktas į jūsų e, tekstą. O kitas mano pasiūlymas, 12 bis, irgi susijęs su prekiamis, kurios kelia e, pavojų reglamente pagal reglamento numatytą antrąjį punktą. Tai yra reikalavimai taikomi importuojamoms prekiams. Tai reiškia, kad kai kurios prekes tiesiog negali būti importuotos, patekti į mūsų teritoriją ir joms būtų taikomos tos sankcijos, kurias jūs ir siūlote ir kurias siūlo komisija. Taigi ačiū už jūsų atliktą darbą. O dabar ponia Desanės. Ačiū pirmininkė. Aš irgi galiu pakartoti, ką pasakiau ponui Prustui, kad mes laikomės tokios pačios pozicijos kaip ir jis ir galime jam įsakyti savo paramą. Ir tokiu būdu mūsų komitetas išreikš savo nuomonę dėl tarptautinės prekybos. Dabar labai trumpai trys pastebėjimai. Žinoma, turime siekti mūsų muitų sąjungos didesnio vienodumo, bet tai neturi būti daroma veiksmingumo sąskaita. Jeigu norime, kad mūsų muitų sąjunga būtų veiksminga, tai žinoma reikia didesnio harmonizavimo. Sankcijų dydžiai, mano supratimu, yra pagristi. Gal reikėtų numatyti, kad ilgalaikiu laikotarpiu tos sankcijos būtų vienodinamos, numatant, kad tas suvienodinimo laikotarpis būtų pakankamai ilgas. Bet kokia atveju Europos Sąjunga, ar tai būtų sveikatos apsaugos rytis, ar aplinkosauga, ar kitos, turi nustatyti labai griežtas reikalavimus. Taigi pradėti reikia nuo griežtesnių reikalavimų, o paskui juos mažinti. Todėl e, šita ataskaita yra labai svarbi ir mes galime pranešėjai tik palaikyti. Ačiū. Dėkoju toliau, pono Štabatė. Aš skaičiau pono Kempo Belamino tekstą ir noriu padėkoti nuomonės referentui dėl šio svarbaus klausimo, kuris ES yra kontroversiškas. Todėl mūsų komitetas turi labai jautriai išsakyti savo nuomonę ir teikti komisijai pasiūlymą. Pirmiausia, pranešėjas labai teisingai pastebi, kad pagal programą, kai kurių valstybių muitų programos įgyvendinamos nevienodai. Nepaisant to, kad e, e, programa turi apimti 24 valstybės ir tai reiškia, kad jinai turėtų būti taikoma ir visose 28 valstybėse. Aš taip pat norėčiau komisijos paaiškinimo dėl e, šios situacijos. Antra, nuomonės referentas teigia, kad dabartinė muitų sąjunga prieštarauja mm, įsipareigojimams e, taptautiniai prekybos organizacijai. Ar jūs galite nurodyti, kokie tai yra pažeidimai ir ką komisija siūlo kaip sprendimą? Ar komisija gali pateikti įrodymų, kaip dabartinė, dabartiniai teisės aktai, ES teisės aktai pažydė tarptautinę teisę? Taip pat komisija e, kalba apie taip vadinamą form shopping ir apie tai mes diskutavome praeitą susitikimą. Komisija pateikė konkrečius pavyzdžius ir bando teikti, kad tai neprisideda prie Europos muitų sąjungos e, pažydimo. Ačiū dabar Guė vardu, ponė Mina. Ačiū už suteiktą žodį. Mes labai prieštaraujame šiam pasiūlymui ir manome, kad komisija turėtų jį atsiimti. derinimas įmanomas, bet vykdymo užtikrinimas e, turi būti daromas pagal nacionalinę teisę valstybėse narėse. Su pažeidimais e, dirbama pagal 28 nacionalinės e, sistemas ir jos skiriasi teisinių požiūrių, sankcijų lygis taip pat labai skiriasi valstybėse narėse. Komisija nori į tai žiūrėti kaip į pranašumą, bet taip nėra. Reikia remti subsidarumo principų ir komisija turėtų atsimti šį pasiūlymą. Sankcijos um, labai skiriasi uh, skirtingose valstybėse narėse, dėl to jas reikėtų derinti, bet um, bus tik blogiau, bus uh, skaldyta situacija, jeigu nebus jokio harmonizavimo. Ir komisija mūsų nuomonė turėtų atsimti šį pasiūlymą. Ačiū. Ačiū. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už jo darbą. Šiame dokumente, žinoma, e, siekiama gerbti ir imko įgaliojimus Manoma, kad dėl tam tikrų pažeidimų neturi būti taikomos sankcijos, reikia laikytis realistiško požiūrio. Ką turiu omenyje? Pirmoji pakeitimų grupė jau aptarta. Ir yra jau sukurta tam tikra administracinių sankcijų sistema dėl individualių pažeidimų bus e, nustatytos mažiausios e, nuobaudos. Galbūt tokiu būdu galima tam tikrą prasme viską suderinti valstybėse narėse, bet e, vis dėlto tos tikslios mažiausia ir didžiausia ribinės vertės turėtų būti imko mandato ribose, nes būtent šis komitetas turi daugiausia patirties šioje srityje. Kolegė minėjo kelis aspektus, jos nuomonę. Ši direktyva siejama su PPO taisyklėmis ir valstybės narės turėtų kurti vieną rūšę bendrąją rinką. Taip atrodytų, bet ne viskas taip e, akivaizdu. Galbūt kitos PPO valstybės galėtų užginčyti šią argumentą, pateikti savo argumentų, bet kuriuo atveju, jeigu paliksime tokią pirmąją nuostatą, kuri yra dabar direktyvoje ir nebus e, suderinimo, mūsų abejonės nebus įsklaidytos. E, Be kita ko, e, čia kalbama ir apie tam tikras e, palengvinamo priemonės PPO kontekste, bet mums atrodo, kad čia netinkama vieta apie tai kalbėti. Čia kalbama apie priekybos palengvinimo uh, agentūros teigimą ir mums atrodo, kad tai nepatenka šios direktyvos e, taikymos rytį. Taip pat e, kitas aspektas e, susijęs su antidempingu ir jis, žinoma, labai svarbus, reikės toliau dirbti ties šiuo klausimu, teikiant pakeitimus. Tai imta klausimas ir imko neturėtų jo kvesionuoti. Ačiū. Dėkuoju. Dabar sutiksiu žodį komisijai, jeigu galima. Viską pasižymėjome, dėja mūsų kolega iš atitinkamo generalinio direktorato, kuris yra kompetentingas šioje srityje, keista, bet neatvyko, tikrai esame nustebę ir labai atsiprašome dėl to. Ar galite paaiškinti, kodėl taip nutiko? Pirminkė, dėja negaliu. Uh, Buvo susitarta, kad kolegos ateis, skambinom jiems, bandėme įsiaiškinti, kodėl neatėjo ir kol kas jokios informacijos neturiu, atsiprašau. Davidai, galiu padėti komisijai IMKO, nes e, mano kolega Emanuelis IMKO e, kaip tik skubėjo būtent klausytis jūsų kolegų, jie ten dalyvauja posėdėje. Kągi, darau prielaidą, kad komisijoje mokesčių gerajame deklaratė dirba daugiau nei vienas asmuo, tikėkime to, kągi tai nepriimtina. Tiesą sakant, reikėjo tikėtis, kad komisija siūstų skirtingus narius į skirtingų komitetų posėdžius. Jeigu kompetentingas komitetas nagrinėja teisės aktą, komisija turi dalyvauti. Taigi prašau perduoti šią aiškę žinę savo direktoratui. Prašom. Ponas Prust. Aš noriu padėkoti už jūsų pastebėjimus. Pranešimas tikrai dar nėra parengtas nes jį tvirtinsime turbūt maždaug balandžio 20 dieną. Bet čia išaiškėjo mūsų kompetencijos ribos. Mes tarsi nieko naujo nesiūlome, tačiau jeigu imsimės tų visų veiksmų, tai tiesiog norėdami būti konstruktyvus. Mes norime tęsti dėrybas. Ir kaip pastebėjo Marydės Arnez, reikia tiek suvienodinimo, bet taip pat, kaip buvo pastebėta, ir veiksmingumo. Norėčiau atsakyti kolegai Strabatį dėl tų veiksmų. Noriu pasakyti, kad JAV mus apskundė PPO ir ne tik dėl kažkokių e, procedūrinių pažeidimų. Noriu priminti muitų 2013 metų programą, kur numatyti pažeidimo slengščiai ribos. Ir ten kvestionuojama mūsų muitų sąjunga mūsų partnerių atžvilgių. Visi suprantame, kad mums reikia skaidrumo, suprantamumo, ypač to reikia mūsų ekonomikoms. Taigi ne tik mūsų įsipareigojimai PPO turi būti e, peržiūrėti, nes, kaip jau sakiau, mūsų apskundė JAV. Yra pasiūlymas, pateiktas pasiūlymas e, pasirašyti prekybos e, skatinimo susitarimą Mano kolega irgi kalbėjo apie subsidiarumo principą. Bet tam pritariu. Bet sankcijos būtinos ne tik mums, bet ir trečiosiam šalims. Turime supaprastinti sistemą, kad jinai taptų nuosekli, o valstybės narės privalo priartinti savo sistemas prie šio modelio laipsniškai. Ir aš prašau, kad būtų laikomasi teritorinio pažeidimo principo tam, kad būtų pasirinkamas e, e, kompetitingas teismas ir kad būtų išvengta tos palankesnės pozicijos, dėrėjimus dėl palankesnės pozicijos. Tiek e, pirmininkė būtų trumpai. Aš įdėmi pasižymėjau jūsų pakeitimų siūlymus. Man atrodo, kad terminas, kuris mūsų laukia, tai bus kovo 19, tai yra artimiausias, o paskui dirbsime, tikiuosi, pakankamai konstruktyviai, bet ir veiksmingai. Ähm, Ačiū. Taip, iš tiesų, kovo 18 dieną yra nustatytas terminas, iki kurio e, reikia teikti pakeitimo pasiūlymus. Kovo 18 diena, vidurdienis. E, po to, balandžio 21 dieną, aptarsime toliau visą tai ir balsuosime. Dabar pereikime prie 16 darbo tvarkės punkto. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo veikla, jos vertinimas, poveikis ir pridėtinė vertė. Užimtumo komitetas rengia pranešimą šią temą. Žinoma, globalizacijos e, klausimai daro poveikį užimtumui, priekybos santykiams. Gruodžio mėnesį buvo priimtas sprendimas parengti užimtumo komitetų nuomonę šią temą. Yra taip pat priekybos strategija visiems. Globalizacijos fondas, žinoma, vaidina labai svarbu vaidmenį. Dėl visų šių priežasčių pagalvojame, kad verta parengti pranešimą šią temą. Jau kalbėjo, kalbėjome apie tai ir e, dabar jau turime šį pranešimą, sutiksiu žodį Agnes. Dank u, eh, voorzitter, inderdaad. Eh, Ačiū pirmininkė. Taip, e, iš tiesų esame parengę nuomonę dėl šio užimtumo komiteto pranešimo. Norime trumpai išdėstyti, ką galvojame, kas yra svarbu inta komitetui ir kas turi būti įtraukta į šį pranešimą. Manau, ir tai turbūt savaime suprantama, vis tiek trumpai pasakysiu, tai aiškiai išdėstyta mūsų pasiūlymuose, kad mums svarbu, kad būtų atliktas nuodugnus poveikio vertinimas dėl visų priekybos susitarimų. kad e, žinotume, kurie e, sektoriai pažeidžiami. Norime, kad e, būtų sustiprinta, sugriežtinta informacijos ir konsultacijų direktyva, kad suinteresuotusios organizacijos, darbdavių, darbuotojų asociacijos galėtų užtikrinti, jog būtų rengiami socialiniai planai susijęs su e, atitinkamomis e, socialinėmis pasiekmėmis. Nuomonėje taip pat kalbama apie tai, kad e, labai svarbu, kad globalizacijos fondas būtų naudingas ir MVI. Minimą skaičių reikėtų sumažinti iki 500 darbuotojų, bet to prekyba turi būti sažininga ir gana keista, kad globalizacijos fondas pasitelkiamas e, norint spręsti problemą dėl e, darbo vietų prarandamų dėl dempingo. Turime galbūt kitas priemonės labiau pasitelkti, nes e, gal vėliau ir taip bet kuriuo atveju prireiks globalizacijos e, fondų naudotis. Dėkuoju pirmininkė, mėly kolegos, aš norėčiau padėkoti pranešėjų už nuomonę, nes atsižvelgėme į mūsų poziciją dėl globalizavimo, globalizacijos ir poveikio mūsų ekonomikoms. Buvo apsi, pirmas apsikeitimas nuomenėmis ir Kaip pastebėta, reikia užbėgti už akių e, šitiems neigiamiems e, poveikiams mūsų rinkai. Tiek valstybės, tiek įmonės privalo dirbti iš vien, kad užbėgtų už akių tokiems neigiamiems e, rezultatams. Mes už komercinių ryšių sustiprinimą ir kovą prieš nesažiningą konkurenciją. Taip sustiprintume savo įmonių pozicijas. Dėl ketvirtos dalies, tai EPP vardu mes norėtume šiek tiek sobijoti dėl šio punkto, nes gerokai padidėtų prašymų iš įmonių. Yra nustatyti biudžeto tikslai, taip pat e, užimtumo bei darbo rinkos reikalavimai ir tie tikslai nelabai gali būti įgyvendinami. Todėl mes norėtume labiau pabrėžti įmanomas išimtis pagal tuos numatytas vertės. Ir galiausiai dėl nuomonės šeštojo punkto manau, kad jį vertėtų papildyti, kad projekte būtų labai aiškiai nustatytas santykis tarp rinkos trečiosios, trečiųjų šalių rinkų bei mūsų rinkos. E Ačiū dabar, panas Tabatė. Ačiū. E, kaip e, laisvosios priekybos šalininkai, EKR mano, kad reikėtų tai atmesti subsidiarumo pagrindų. Atrodo, kad e, nėra kažkokių geresnių organizacinių susitarimų ir e, dėl to negalime tikėtis kažkokios didesnės pažangos ES lygmenių. ES e, lygmenių veikia gana sudėtingos struktūros, biurokratijos išvengti neįmanoma ir kiekviena valstybė nari gali teikti paraišką iš pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondą. Manome, kad laisvoji priekyba yra geriausias būdas um, paskatinti um, prisitaikymą prie globalizacijos padarinių. Dėkui pirmininkė. Reikia išsaugoti šitą fondą, tačiau reikia jį ir reformuoti bei pakeisti jo veikimą. Buvo sakyta, kad labai svarbu užbėgti už akių globalizacijos neigiamams pasiekmėms, o ne tik tai šalinti pasiekmes. Todėl reikia ir poveikio e, tyrimo. Čia einama gera linkme, nes tai labai sustiprins šio fondo patikimumą. Taip pat e, reikia stiprinti MVI dimenciją, nes būtent šitos mažos ir vidutinės įmonės atsakingos už e, naujų darbo vietų kūrimą. O taip pat pamirštama ir, pamirštamas ir viešasis sektorius. Ir pranešėjas tą labai aiškiai pasakė, todėl mes galime tik tai palaikyti šią um, nuomonę. Principas - imamės veiksmų iš anksto, stipriname savo uh, priekybinius ryšius ir giname savo ES interesus. O tam mums reikia bendros pramoninės politikos, bendros investicijų politikos. Ir labai norėtųsi, kad ES ir šioje srityje suvaidintų aktyvesnį vaidmenį. Ähm, Dėkuoju. GUE vardu. Labas rytas. Norėčiau padėkoti pranešėjai už labai įdomią nuomonę. Tai įspūdingas pasiūlymas, sakyčiau. Mums tai buvo maloni staigmena pamatyti tokį pasiūlymą. reikia vėl ir vėl pabrėžti, kad globalizacija ne tik teigiamas dalykas. Ji turi ir neigiamų pasiekmių, pavyzdžiui, nedarbo srityje. Turime paremti tuos, kas netenka darbo vietų, verslo įmonės, kurios susiduria su problemomis dėl globalizacijos. Taip pat e, pritarėme minčiai, kad reikia įvertinti visus priekybos susitarimus ir e, numatomus e, jų rezultatus. Ypač reikia įvertinti pasiekmes pažeidžiamiausiems sektoriams. Todėl labai palankiai vertintume, kad būtų išplėsti globalizacijos fondo įgaliojimai, kad juo galima būtų padėti darbuotojams e, netekusiems darbo vietų dėl pasaulio ekonomikos ir finansų krizės. Be to, jeigu kuriam nors regione galima įgyvendinti e, jaunimo e, nedarbo iniciatyvą, reikia naudotis tokią progą ir suteikti galimybę valstybėms narėms e, užtikrinti jaunų bedarbių socialinę apsaugą. Tai laikinas susitarimas, kuris netruks baigs galioti, bet norėtume, kad jis taptų nuolatiniu. konkretesni pasiūlymai. Tas skaičius 500 darbuotojų, tai per daug. Norėtume pasiūlyti e, sumažinti šį skaičių e, iki 50 darbuotojų, kad e, į taikymas rytį patektų ir MVI. Antra, norėtume, kad būtų padidintas globalizacijos fondo biudžetas. Atsižvelgiant į tai, kad pasaulio finansų krizė dar nesibaigs, dar greitai nesibaigs. Galiausiai dėl reikėtų geriau informuoti valstybės narės apie šio proceso įgyvendinimą. Euh, Dėkoju Agnes už tikrai atliktą didžiulį darbą. Man atrodo, pranešėjos pasiūlymas yra labai įdomus. Pakanka įsiaiškinti, kaip veikia tas fondas, kad įsitikintume, kad fondas tik šalina pasiekmes, kai, pavyzdžiui, kokie nors pramonės sektoriai tarsi išnyksta iš Europos žemėlapio, tai tuomet e, atskubame teikti pagalbą darbuotojams, ieškant naujo darbo. Buvo pateikta daug prašymų dėl vieno regiono, kuriame e, nyksta visos pramonės e, šakos. Pradžioje duomenis, kaip iš naujo įdarbinami e, darbo neturintys darbuotojai buvo pakankamai aukšti, siekia 80 procentų, tačiau pamažu duomenis pradėjo mažėti. Todėl e, man atrodo, kad, e, kaip pastebėjo ponė Desarnės, reikia atsižvelgti į laisvos prekybos susitarimų poveikį tam tikriems sektoriams, atlikti poveikio vertinimą tam tikriems regionams. O tai yra juk daroma, kai yra sudarinėjimios laisvos prekybos sutart, susitarimai ir sutartys. Mes e, paprastai atliekami tik tai makroekonominiai tyrimai ir e, ten neįvardėmi tie regionai, kurie nukenčia labiausiai. Taigi, Kai turėsime tokius rezultatus, juos galėsime e, įtraukti į šitą fondą, fondo veiklą ir tą fondo veiklą būtent modifikuoti priklausomai nuo e, tų rezultatų. Taip mes pasieksime e, apčiopiamų rezultatų regionuose. O taip pat manau, kad 150 milijonų metinių fondo lėšų yra per mažai, reikia padidinti fondo biudžetą. Ačiū. Merci. Und, äh, Ačiū. Suteiksiu žodį komisijai. Gerbiamasis pirmininkė, garbėjai nariai. Labai atsiprašau, kad vėluoju. Nebuvau tikra, kuriuo klausimu tai bus šitas dalykas bus taktis darbo tvarkė, tad labai atsiprašau. Perskaičiau pranešimą, taip pat išklausiau dalį diskusijų. Ačiū pasakyti, kad dalis to, kas pasakoma apie tai, ko reikalaujama iš šių sutarimų, prekybos sutarimų ir kitų dalykų, tai viršyje fondo ribas. Kaip buvo minėta, kad reikia galbūt kitus dalykus numatyti į, į prekybos sutarimus ir poveikį vertimą, tai tai yra tiesa. Ir tai tikriausiai būtų geresnis būdas spręsti tas problemas. Toliau dėl mažų vidutinių įmonių. Manau, kad tai jau įtraukti į esamą fondą, nes mes taip pat matome ir atskiras bylas sektoriams ir regionams. Ir ten yra galimybė sumažinti naudos gavėjų skaičių tokiu atveju, jeigu poveikis yra labai dėlis tam tikram regionui ar jaukiui. Nepamiršti taip pat subsidiarumo principo. Dėl to nebūtų gerai, jeigu europinis instrumentas būtų naudojamas tuo atveju, jeigu, pažiūrėjau, tik 50 darbuotojų atleidžiama, nes laikytina, kad toks klausimas turėtų būti sprendžiamas regioninio arba valstybės narės lygių. Tačiau jeigu, pažiūrėjau, valstybė narė labai nedidelė, darbo rinka labai maža, arba rinkas labai mažas, maža darbo rinka, tuomet galima prašyti paramos iš pristaikant kalbantės padarinių fondo, net jeigu skaičių nėra, net jeigu darbuotojų nėra daug. Ir labai dažnai ta riba 500 realiai yra sumažinama. Toliau dėl jaunimo nedarbo. tai buvo minėta, kad reikia teikti galimybės nukrypti nuo nuostatų. Ir matome, kad dabar jau sunku pasinaudoti tų dviejų metų įgalim laikotarpiu, nes visos, visos nors paraiškos e, nebeturės tiek laiko iki kitų metų pabaigos, nebeužteks dviejų metų. Tai yra aktualus dalykas. Toliau dėl biudžeto. Tai dabar fondų ištenka lėšų, tačiau jeigu veiklas būtų plečiamas, reikėtų tuomet biudžetą persvarstyti. Na, turbūt atsakiau tos klausimus, kuriuos girdėjau, tačiau galbūt liko klausimų, kurių negirdėjau, galbūt ir šios atsakyti. Ačiū. Ačiū. Ačiū. Dėkoju komisijos atstoviai už atsakymus. Na, kaip buvo pasakyta, svarbu vertinti, iš, iš karto vertinti prekybos tarčių pasiekmes. Reikia tinkamai gyventi procedūras, reikia visi gerą poveikį vertinimą. Taip pat reikia atvekti į konsultavimos direktyvą, kad būtų daug iš įtraukti socialiniai partneriai ir būtų įvertinta, kokios yra galimos pokyčių pasiekmes. Būtent pokyčių, kuris atneštų prikybos startis vienam kitam sektoriui. Na, išklausiau vairias pastabas ir iš vienos pusės, pavyzdžiui, EKR kalba vis apie subsidiarumą, taisyklių, kad nereikia. Nepalaikau to. Turbūt, tačiau turbūt tai nesunku nuspėti. Taip pat buvo kalba apie skaičius. MVI prieiga prie fondo. Matome, kad MVI kenčia jiems trūksta prieigos. Todėl svarbu pažiūrėti, ką čia gali būti pakeisti. Na, panašu, kad yra šiek tiek lankstumo, tačiau reikia vis tik tą geriau vertinti prieigą prie fondų ir daugiau dėmesio kreipti šį klausimą. Tad reikėtų peržiūrėti tą slengščių e, dalį, kur kalbama apie slengščius. Reikia labiau padėti MVI. Taip pat toliau nieko nekalbėjau apie taikymo sritį. Kalbėjau su ponu Sven ir mes vertinim Ample pranešimą galbūt. Čia reikia šį klausimą palikti jų kompetencijai. Vis tik reikia žiūrėti, kad galbūt nereikia taisyti to, to, to ką turi vertinti kiti. Tačiau taip pat svarbu yra nepažįsti socialinio dialogo. O kol kas ačiū visiems. Labai ačiū. Na, turbūt reikės kiek atsitraukti, kol dar nuomonę parengs Ample komitetas, bet kad jų terminas yra kovo 22 diena. Iki ketvirtos valandos. Ne, ne vidurinį, bet iki ketvirtos valandos 22 dieną. Atsiprašau, iki šeštos valandos. o balsavimas vyks balandžio mėnesį. Ačiū. Toliau, septintas klausimas. kuris taip pat yra labai svarbus. Turint galvoje karą Sirijoje ir pabėgėlius rautus. Sakytume, kad praktiškai pusė Sirijos gyventojų pabėgo nuo, nuo karo. Tai reiškia labai daug asmenų vyksta į giminės šalis, ieško ten prieglapščio, ypač daug keliauja į Jordaniją. Skaičiuojama, kad per 630 tūkstančių Sirijos pabėgėlių yra Jordanijoje šiuo metu. Žinoma, Europos bendruomenė turi ieškoti būdų paremti tuos žmonės, teikti ir skubę pagalbą, kad jie galėtų išgyventi ir taip pat teikti ilgalaikę paramą. Šio klausimu vasarį mėnesį vyko donorų konferencija. vienas būdas, kaip pagerinti tų žmonių gyvenimo ir ekonominės sąlygas, yra atverti galimybės, jiems pas, atverti galimybės pasiekti to regiono rinkas. Taip pat keisti taisyklės, kad būtų galima numatyti geresnę prieigą prie rinkų. Komisija jau numatė šiek tiek parengiamųjų priemonių Būtent ją šiandien aptarsime. Ir labai džiaugiuosi, kad mus aplankys taip pat daktaras Justef Batani, jo ekscelencija, Jordanijos karalystės ambasadorius. Apsilankys keletą minučių su mumis diskutuos šitame. suteiksime jam progą pasisakyti dėl to, ką mes darome, padiskutuoti galėsime. Bet galbūt pirmiausia prašysiu komisijos, kad jie pristatytų savo poziciją šio klausimu. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, komisijai turbūt nėra šiandien labai gera diena, Norėčiau pasakyti, kad e, kadangi mes pradėjome šiek tiek anksčiau šį klausimą, tačiau pasakyti, kad kolegos tuoj atvyks. Tiek galiu dabar pasakyti, jie skubiai tuoj atvyks. Galbūt galima būtų truputėlį palaukti. Na, ne pati geriausia diena komisijai. Taip, gal ir taip. Na, tokiu atveju penkių minučių pertraukėlį. Po 11.20 po to, kad 20 tęsime darbą. So, um, Taip, komisija atvyko, tačiau dabar išėjo pranešėja. Galbūt sugrįž, gal galime slaukti.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 Nevertheless, so now we... Na, bet kuriu atveju reikia pradėti. Taigi, kaip prieš tai minėjau, kalbame dabar apie galimybę supaprastinti taisyklį kilmės taisyklės gaminiams, kurie yra atgabenami iš Jordanijos karalystės ir tai siejame su pabėgėlių klausimu. Mes tai bandome visą tai traukti mūsų visapusišką planą, kaip gerinti pabėgėlių sąlygas, ypač Sirijos pabėgėlių sąlygas. Taigi, nu, matau tokį galimybę daugiau vežti jų gaminamų gaminių į Europos rinką. Jau atvyko jo dalis kristas ambasadorius, labai dėkoju jam. Ir manau, kad po komisijos suteiksiu žodį į komisijos planus. O dabar pirmiausia, matau, kad jau komisija atvyko. Tuomet kviečiu komisiją pristatyti savo planus dėl taisyklių, dėl kilmės supaprastinimo. Ačiū ponė pirmininkė. Labadiena, labadiena, gerbėjai nariai. Mums labai džiugu galėti pateikti nors informaciją komitetui apie iniciatyvą, kurią rengėme kartu su Jordanija, būtent dėl kilmės taisyklių. Aš pirmiausia aptarti kontekstą, visi turbūt gerai suprantame, kokį poveikį turi bestesėti Sirijos krizė, kaip tai veikia kaiminės šalis, ir Jordanijos karalystė buvo labai stipriai paveikta. Jie, ga, jie sulaukė daugiau nei milijono pabėgėlių iš Sirijos. Tuo pat metu matome, kad tai sutrikdė jų priekybą, nes užsidarė įprastinės Sirijos ir Irako rinkos ir taip pat tranzito keliai pečia šalis į Turkiją, per kur būtent vykdavo pagrindinis eksportas. Taigi tai sukūrė labai blogą situaciją ir Danijai. Ir Danija prašė bendruomenės paremti šalį. Taip pat prašė Europos Sąjungos paremti šalį. Ir numatyti visapusišką, visapusišką prieigą, kaip atsakyti į Sirijos krizę. Vienas iš elementų, tame visapusiškų sprendime, ir tai, kad pakalbėsime su komitetu, tai yra tai, kad Jordanija konkrečiai paprašė Europos Sąjungos paramos per prekybos politikos priemonės. Greta į labiau prastinių humanitarinės paramos priemonių bei plėtros priemonių, kurias gali teikti Europos Sąjunga. Ir konkrečiai Jordanija paprašė Europos Sąjungos lankščiau taikyti kilmės tai- taisyklės Jordanijos eksportui, negu tos taisyklės yra dabar, kaip numato mūsų dvišalės sutartys bei asociacijos sutartis. Ir greta kitų priemonių Jordanija taip pat išreiškė lūkesti, kad tai galėtų galbūt paskatinti investicijas šioje šalyje, taip pat paskatinti šalies produktivumą, padinti užimtumą. Ir tai turėtų padėti galimybės ne tik Sirijos pabėgams, bet ir Jordanijos gyventojams. Ir galbūt iš dalies sumažinti spaudimą E, pabėgėliams keliauti iš šios šalies ir sumažinti spaudimą keliauti Europos Sąjungą. Taigi Jordanija prais metais rudenį pateikė šios pasiūlymus, šios iniciatyvas ir sausio mėnesį mes išplatinome darbinę dokumentą būtent jums, išplatinome pasiūlymus dėl tos holistinės prieigos Dabar darome tolesni veiksmai, vyksta dėrybos Jordanija ir komisija plėtoja pasiūlymą ES iniciatyvai, kuri turėtų paremti Jordaniją būtent šioje srityje ir siekiam parengti pasiūlymą dėl laikinos priemonės, dėl Jordanijai taikomų kilmės taisyklių ir sėdėtais krizės krize ir sieksime pagerinti užimtumą šalyje bei padinti investavimą. Norime pristatyti keletą svarbiausių elementų, kas reikia apsvarstyti, svarstant šį pasiūlymą. Tad pristatys keletą svarbių elementų. Pirmiausia, potenciali iniciatyvos trukmė. Na, trukmė turi būti pakankamai ilga, kad tai sukurtų paskatas investicijoms bei sukurtų veiksmingą ekonominį atsaką iš Jordanijos eksportuotojų pusės. Ir mes manome, kad tinkamas laikotarpis galėtų būti 10 metų su galimybe tai peržiūrėti ir keisti e, įpusėjus programai. Taip pat numatome tokią programą, kuri apibrieštų šalyje kelti geografinių regionų, ypač tų regionų, kur reikia daugiausiai plėtoti pabėgėliams užimtumo galimybės. Gruodžio mėnesį Jordanija numatė penkias pramonės plėtros zonas, kaip tik šiam tikslui. Ir mes dabar peržiūrime šių zonų pasirinkimą, kad diskutuojame dėl to su Jordanija. Ir galbūt galime, galima dar keisti tą sąrašą, pildyti Jordanija taip pat pabrėžė tai, kad reikia numatyti glaudų ryšį tarp šių papildomų veiklų ir pabėgėlių žimtumo. Toliau dėl kimės taisyklių ir kas būtų taikoma Jordanijos eksportuotojams vietoj tų taisyklių, kurios taikomas buvo pagal sasietį sutartį, tai siūlytume nutaikyti tokias taisyklės, kurios taikomas yra mažiausiai išsivyščiusiams šalims, taisyklės yra lankstesnės, eksportuotojams lankstesnės ir gali labiau paskatinti priekybą ir gamybą. Taip pat, kaip jau minėjau, reikėtų vertinti, kaip ši programa bus įgyvendinta. Taigi, ruošiant šią iniciatyvą, mes jau svarstome tinkamas procedūras, kaip būtų galima sertifikuoti ir stebėti iniciatyvos įgyvendinimo, kai ji jau bus pritaikyta. Taip pat su Jordanija diskutuojame apie tai, kokios uh, su Jordanija diskutuojame apie paties, pačias Jordanijos galimybės, nes iniciatyvos tikslas yra, na, kad nebūtų tik kosmetinė iniciatyva. Svarbu atrinkti tokius gaminius, kurie iš tikrųjų dalytų realų poveikį ypač tai turi padėti kurti naujas darbo vietas, skatinti eksportą ir investicijas skatinti. Galiausiai, jau, jau kalbant apie mechanizmą, kurio iniciatyva turėtų būti įgyvendinta, tai svarstome asociacijos komiteto bendrą sprendimą, būtent ES ir Jordanijos asociacijos sutarties komiteto, ir numaty, tuomet numatyti papildomą protokolą sutarčiai dėl kilmės taisyklių. Startis jau numato, kad komitetas gali priimti tokį sprendimą tam tikromis aplinkybėmis ir kitose šalyse jau esame pasinaudoję tokiu, tokiu keliu. Ir tuomet taryba priimtų atimus sprendimus pagal komisijos siūlymą, remiantis to komiteto siūlymais ir taip pat Žinoma, parlamentas turi būti visiškai informuotas apie šias iniciatyvas. Dabar dėl laiko, dėl grafikų. Žinoma, svarbu reaguoti greitai į esamą situaciją ir komisija rengia pasiūlymą, kuris bus pateiktas tarybai. Tikiuosi pasiūlymą baigti rengti iki balandžio mėnesio pabaigos arba gegužės pradžios ir tuomet būtų galima bendrai sprendimą tarp profsąjungos ir Jordanijos priimti dar iki vasaros, kad būtų galima tą iniciatyvą jau pradėti gyvedinti. Taigi, jei trumpai, ponė pirmininkė, štai tokį darbą dabar dirbame komisijoje ir taip bedarbiavame su Jordanijos partneriais. Jeigu yra klausimų ar pastabų, tai žinoma, mes mielai atsakysime visus klausimus. Labai ačiū. Thanks a lot and I now the... Dėkoju. Noriu pasveikinti Liną Makevin, tai yra Devi komiteto pirmininkė, o taip pat žodį suteiksiu Jordanijos karalystės ambasadoriui. Dėkui pirmininkė, labą rytą kolegos. pradžia noriu padėkoti Europos parlamentui už nuolatinę paramą Jordanijai per pastaruosius metus, o ypač norėčiau padėkoti šiam komitetui už tai, kad jie nuolat domisi padėtimi mūsų šalyje ir taip pat už tai, kad suteikė galimybę man pasisakyti komitete. Buvo pateiktas labai samus uh, pristatymas, kas vyksta mūsų šalyje, todėl aš detalių nekomentuosiu, norėčiau tik tai su jumis pasidalinti tam tikromis mintimis. Ponios ir ponai, Jordanija gyvena nuolatinėme sudėtingame e, pasaulyje kontekste. Mes nuolat stengiamės dirbti e, su tartutinė bendruomenė, kad e, mūsų šalyje nusistovėtų taika. Mūsų diplomatija pakankamai aktyvi tiek jungtinėse e, tautose, tiek kitose institucijose. Yra ES ir Viduržėmio jūro valstybių e, taryba. Mes bandome aktyviai e, spręsti daugelį dalykų, remti įvairias rezoliucijas susijusias bent kiek su mūsų regionu. Jordanija nuolat stengiasi paremti globalinės iniciatyvas dėl tolerancijos, kultūrinio pakantumo bei e, įvairių tautų bendro sambuvio. Tai atsispindėjo ir įvairiose mūsų iniciatyvose, o taip pat jungtinių tautų e, globalinės tarpkultūrinės savaitės programuose, kuriomis bandėme stiprinti tarpkultūrinį dialogą. Šiame regione mes veikiame aktyviai ir pasisakome už reformas. Regionas yra nestabilus, yra nemažai samišio ir pastaruoju metu mes patvirtinome naują rinkimų įstatymą, naują partijų finansavimo įstatymą Ir tai yra mūsų įsipareigojimų vykdyti reformas įrodymas. Kaip mus paveikė Sirijos krizė? Jūs turbūt visi žinote, kad Jordanija atvėrė savo šalies duris ir priema e, Sirijos pabėgėlius į savo šalį. Jordanija dabar glaudžiasi 1,3 milijono e, Sirijos piliečių, kurių dauguma yra pabėgėliai. Dauguma iš šių pabėgėlių gyvena miestuose ir e, kaimuose, tik nedidelė dauguma pabėgėlių prieimimo stovyklose. Tokiu būdu e, Sirijos piliečiai integruojasi vietos gyven, gyvenimą. Tai žinoma mums yra nemaža finansinė našta, mums trūksta vandens, nes Jordanija yra skurdžiausia e, vandens, prasme, vandens išteklių prasme šalis pasaulyje. Jordanija, Jordanijoje gyvena daugiau nei 3 milijonai e, piliečių. Žinoma, mes neturime energetinių išteklių, tai yra didžiulė problema, ypač e, po to, kai iš Egipto nutrūko dujų tiekimas, mes susidūrėme su rimtomis problemomis. Dauguma Jordanijos e, švietimo sistemos mokyklų dirba keliomis pamainomis. Mes e, mėginame įtraukti į mūsų švietimo sistemą kaip įmanoma daugiau Sirijos vaikų, tačiau mes turime savo ribas ir Jordanijos mm, mokyklos negali priimti visų Sirijos vaikų. Mes tengiamės situaciją ištaisyti. Toliau sveikatos apsaugos sektorius. Didžiuliai išbandymai. E, buvo priimtas sprendimas, kad visi Sirijos piliečiai naudotųsi tomis pačiomis sveikatos apsaugos paslaugomis kaip ir e, Jordanijos piliečiai. Paprastai, kreipdamasi pas gydytoją, piliečiai arba norintys gauti bent vaistų piliečiai laukia 3-4 valandas. Situacija sudėtinga, mums taip pat yra ir didelė finansinė našta. E, Sirai iš Jordanijos piliečių, galima sakyti, perėmė daugiau nei 170 tūkstančių darbo vietų. Didėja įtampa. Ir dabar bemaž milijonas Jordanijos piliečių kenčia dėl to, kad neturi arba pakankamai pragyvenimo išteklių arba kitų problemų. Po Persijos įlankos karo e, Jordanijoje gyvena ir kitų e, tautybių piliečių, kurie naudojasi visomis švietimo bei sveikatos apsaugos paslaigomis, kaip ir Jordanijos piliečiai. Per artime, pastarosius metus Jordanija tikrai tapo labai tolerantiška valstybė ir mums pavyko į šalį pritraukti 10 tūkstančius krikščionių arba jezidų bendruomenės atstovų kurie bėgo Irake nuo persikėjimų. Dabar jie laisvai gyvena Jordanijoje ir naudojasi tais skurdžiais mūsų ištekliais. Deja, per pastarosius metus į mūsų šalį pateko bema šimtas tūkstančių Libijos ir Jemeno piliečių. Jie irgi bando integruotis į mūsų visuomenę, tačiau, kaip jau sakiau, mes artėjame prie tos ribos, kai e, išnaudosime visus savo išteklius. Taigi kol kas dabar Jordanija bando kaip įmanoma labiau integruoti pabėgėlius. Deja, tarptautinė bendruomenė mums čia mažai padeda. Mums suteikdama tik 36 procentus reikalingos paramos. Ir tai buvo padaryta per pastaruosius dviejus metus. O 70 procentų likusių išlaidų padengiama mūsų valdžios. Jordanijos biudžetui tos išlaidos sudaro beveik 7 milijardus dolerių. Buvo patvirtintas naujas 16-18 e, metų pabėgėlių prieimimo planas, kuris e, numato, kad biudžetui reikės papildomų 8 milijardų. Norėtume susadyti ne tik pabėgėlių e, srautus e, į Europą, bet e, mes taip pat kovojame su teroristais e, bei radikalų e, keliavimų į Europos Sąjungą. Tai šioje vietoje mes esame Europos Sąjungos partneris. Neramumai regione turi didžiulių neigiamų pasiekmių Jordanijai ir ypač ekonomikai. Nutrūko tradiciniai priekybiniai srautai iš Irako, iš kitų valstybių, o tai tik prisidėjo prie mūsų šalies e, priekybinių srautų sumažėjimo. Tai turėjo neigiamos įtiekos ir turizmo bei kitiems sektoriams. Toks yra kontekstas. Nepaisant to, Jordanija nusprendė tarptautiniai bendruomeniai pristatyti tokį holistinį visapimantį planą. E, akivaizdu, kad pabėgėliai negrįš į Siriją, todėl mes suteikėme jiems vilčių užtikrint, užtikrinti stabilesnį gyvenimą, kad taip pat dėl to, kad jie nebandytų persikelinėti į Europą. Taigi Jordanija nusprendė dirbti iš vien su tarptautinė bendruomenė ir siekė stabilizuoti situaciją. Jūs tikrai žinote, kad e, tam tikri es partneriai pasiūlė Jordanijai e, tam tikrus pabėgėlius siūsti į Europą. Tačiau Jordanija tikrai išdidžiai gali pasakyti, kad ta krize jinai niekad nesinaudojo, mes esame patikimas partneris ir bandome mes E, dirbti iš vien su e, visais mūsų e, tarptautiniais partneriais. Taigi mes mėginame kurti naujas darbo vietas. Skaičius siekia apie 200 tūkstančių, bandome pritraukti investicijas į šalies ir tarptautinės bendruomenės. Toks užimtumo skatinimas labai priklausys nuo to, kaip mums pavyks susitarti su mūsų partneriais ES. Taigi Jordanija aiškiai nurodė, kad mes kūrėme naujas penkias pramoninės zonas, kuriuose galėtų dirbti tiek Sirai, tiek Jordanijos piliečiai. Ir taip pat mes svarstome e, ir naujų rinkų e, galimybę eksportuoti savo saviems produktams. Bandome prisitaikyti prie kilmės e, taisyklių, prie geografinių nuorodų ir daugelio kitų ES reikalavimų, todėl ir bandėme suartėti šią srityje su ES. Jau dirbame be maž 15 metų ypač dėl kilmės taisyklių suvienodinimo, taip pat e, Jordanija pasirašė sutarimą su JAF ir Kanada, būtent dėl tų geografinių nuorodų. Taigi mes tikimės maždaug 5 procentų pridinės vertės iš šių susitarimų, tačiau mūsų kolegos iš prekybos generalinio direktorato mums priminė, kad šaliai taikomas mažiausiai įsivyšiusios šalies statusas, tai reiškia, kad penkių metų laikotarpis e, nuo dešimties metų buvo sumažintas iki penkerių, tai laiko mes neturime daug, bet antra vertus mes manome, kad šitas laikotarpis nėra labai jau ir dramatiškai ilgas. Tai manyčiau, kad e, mano pristatymas gali baigtis e, šio vietoje ir esu pasiruošęs e, atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju. Pirmiausia, žodis mūsų pranešėjai. Ačiū pirmininkė, ačiū ambasadoriau už jūsų pristatymą bei liudijimą. Mes puikiai suprantame, kad tai nėra vien tik tai prekybiniai santykiai. Mes turime užmėgsti politinių politinę partnerystę su šalimi, kuri yra taip nukentėjusi nuo Sirijos krizės ir kuri priima tiek daug pabėgėlių iš Sirijos. Todėlgi aš kaip europietis prisimenu ir Libiją, ir Jordaniją, ir kitas šalis, kurios priima tiek daug pabėgėlių. Tai tiesiog yra demografiniai bei ekonominiai sukretimai šalims. Apie tai buvo sakyta. Akivaizdu, kad Sirijos konfliktas e, neišvengiamai turi neigiamų pasiekmių ir Jordanijai. O tai yra tarsi kvietimas ES e išreikšti savo solidarumą, teikiant mikroekonominės e, pagalbos paketus ir mes galime svarstyti įvairių E, įvairias priemonės, taip pat ir tą daryti savo komitete. Turime pripažinti, kad Londone vasario mėnesį e, tarptautinė bendruomenė e, taip pat patvirtino pagalbos Jordanijai planą. Tai e, svarbu. Taip pat Jordanija paprašė mūsų komiteto pripažinti tas, e, tuos gaminius ir prekes, kurios yra pagamintos tam tikrose ekonominėse zonose Jordanijoje. Kaip e, gerbiamas ambasadoris teisingai pastebėjo, daugelis pabėgėlių gyvena ne pabėgėlių stovyklose, bet e, miestuose ir kaimuose, kuriuose dirba įvairiausius darbus. Tai yra teigiama. Taigi šie pabėgėliai turi būti integruoti, o mūsų pagalba turi prisidėti prie e, jų šio procesą. Nepamirškime, kad egzistuoja jau e, suvienodytas viduržėmio jūros valstybių režimas. Turime e, paremti komisijos pastangas, bet antra vertus turime ir nustatyti tam tikras ribas, kad laikotarpis nebūtų per ilgas, kad būtų pasirinkti tam tikrai specifiniai produktai, kurie, pavyzdžiui, būtų pagaminti tam tikrose teritorijose arba pagaminti pabėgėlių. Taip pat reikia nepamiršti, kad Jordanija e, pasirašė Ženevos konvenciją ir pabėgėliai turi teisę dirbti Jordanijoje ir naudotis tinkamomis darbo sąlygomis pagal tartautinę darbo organizaciją ir nustatytus reikalavimus. Taigi, gerbiamas pirmininkė, turime išsakyti tą savo politinę palaikymą Jordanijai, prisidėti prie visų tartutinių pastangų ir palengvinti tą sudėtingą perinamai laikotarpį, kurį išgyvena Jordanija. Dėkoju. Toliau šešėlinė pranešėja Desarnes. Dėkui pirmininkė, aš galiu tik tai palaikyti Emanuel Morel išsakytą nuomonę. Išklausėme, labai dėmiai išklausėme ambasadoriaus nuomonės ir puikiai suvokėme, koks sudėtingas iššūkis šaliai, ypač priimant Sirijos pabėgėlius. Nepamirškime, kad tie pabėgėliai paliko savo šalis, savo šeimas ir persikėlė į kitą šalį, o šaliai tai yra didžiulis iššūkis. Jūs minėjote, kokie sunkumai jūsų laukia, kad jums trūksta vandens. Sakyčiau, kad mes ES apie tai pakankamai nešnekiam. Buvo, žinoma, Londono konferencija, buvo išsakyti ir padaryti pažadai, tačiau e, niekuomet negalome, negalime būti tikri, kad pažadų bus laikomasi, todėl ES tuomet visuomet turi e, reaguoti ir visais įmanomais būdais e, padėti Jordanijai priimti Sirijos pabėgėlius. Todėl ta prasme komisijos pasiūlymas yra labai tinkamas suteikiamos perspektyvos Sirijos pabėgėliams besiglaudžiantiems Jordaniją. Žinoma, tai nebūtinai savaime stabilizuos Jordanijos e, gyvenimą, bet tai bus tam tikra perspektyva jų ateičiai. Todėl aš galėčiau tikrai palaikyti komisijos siūlymą su visų numatytų tvarkarašių. Jis teisingai pastebėjo, kad turime palikti laiko. Turime apriboti tą pasiūlymą ir jo galiojimą tam tikroms ekonominėms zonoms, kurie sukurti e, siekiant taip pat skatinti užimtumo situaciją šalyje. Tos primančios šalis daro tikrai viską, ką gali ir net gerokai daugiau priimdamos pabėgėlius. Ir ES turi tai vertinti ir parodyti savo solidarumą. Ačiū. Toliau Linda. Ačiū Berntai. Ačiū už kvietimą dalyvauti jūsų posėdėje, gerbiamas ambasadoriau. Tai mm, gaila, kad e, netiek daug kolegų e, dalyvauja šiame posėdėje, kad išklausytų jūsų pranešimą. Manau, kad e, ne visi supranta, kas ten vyksta. Nesu buvusi Jordanijoje, bet e, lankiausi Turkijoje, Turkijos pietuose kur e, priimama labai daug pabėgėlių, jie gyvena ne tik stovyklose, bet ir bendruomenėse ir tai, žinoma, didžiulis iššūkis šaliai, kuri daro viską, kad integruotų šiuos asmenis. Ir Nepamirškime, kad e, dauguma pabėgėlių e, pasaulyje vis dar turės priimti ir integruoti būtent besivystančios šalis, tokios kaip Jordanija. Kai klausiausi, supratau, kokia sudėtinga padėtis yra susiklošiusi jūsų šalyje, kaip ir kitos kolegos. Ir um, E, vystimosi komitetas turi prižiūrėti ES e, humanitarinės pagalbos biudžetus visose valstybėse narėse. Šiandien pasaulyje matome daugelį na, tokių užsitęsusių situacijų. Pabėgėliai palieka savo e, šalis jau daugelį metų ir uh, Pavyzdžiui, pažįstu žmogų iš Somalio, kuris e, pabėgęs iš Somalio į Etiopiją faktiškai praleido visus e, metus, kuriuos jis turėjo mokytis mokykloje, 14 metų žmonės jau beveik visą savo gyvenimą gyvena ne savo gimtoje šalyje ir turime pagalvoti apie tai, reikia ieškoti ilgalaikių sprendimų. įvairūs generaliniai direktoratai dabar dirba kartu, kad parengtų es planą, komunikatą susijusi su šių problemų sprendimu. E, labai pritariu paktui dėl Jordanijos, kuris buvo patvirtintas Londone. Manau, kad tai yra vienas iš galimų sprendimų, tai jau tam tikras pagrindas, kaip galima bus dirbti su pabėgėliais mano šalyje Daug diskutuojama taip pat apie pabėgėlių krizę, migracijos klausimai nuolat kelia keblių diskusijų. Ir tai, žinoma, vienas didžiausių iššūkių, su kuriais tenka susidurti, turime teikti visokiojo paparamą. Vystimosi komiteto atstovai manęs paprašė jūsų paklausti, gerbiamas ambasadoriau, dėl pabėgėlių tam tikrose, gyvenamo, tikrose gyvenamosiose vietose ir dėl grįžtesnės sienų kontrolės tokios galimybės. Dabar grįžus iš Turkijos mačiau, kad tūkstančiai pabėgėlių gyvena labai sudėtingomis sąlygomis, taip pat ir Graikijoje yra labai reikia pagalbos iš valstybių partnerių, kad įspręstume šias problemas, kad galėtume padėti vieni kitiems. E, šiuo sunkmečiu, manau, kad tikrai sugebėsime rasti ilgalaikių sprendimų. Ačiū dabar, Teividas. Ačiū. Kalbėsiu trumpai, bet būtinai norėjau pasisakyti, nes e, pritariu e, kolegoms. Buvau 2013 m. Jordanijos rinkimų stebėtojas ES vardu Ir e, reikia turėti omenyje, kad 2013 metais e, aplinkybės buvo netokios sudėtingos kaip dabar, bet vis dėlto ir tomis aplinkybėmis Jordanija sugebėjo surenkti laisvus, e, sažiningus rinkimus. Žinoma, galima situaciją gerinti, bet vis dėlto ten veikia civili demokratija regione, kuriame paprastai nėra stabilios demokratijos pavyzdžių neturėtume to pamiršti. Be to, žinoma, nuo to laiko e, itin padaugėjo pabėgėlių. Nuo 2013 metų pabėgėlių keturis ar penkis kartus padaugėjo Jordanijoje, ypač pastaraisiais mėnesiais. Ir mane e, tikrai žavi Jordanijos ryštas noras padėti žmonėms, kurie buvo perkelti savo šalių viduje, kurie turėjo pabėgti savo šalių. Manau, kad iš tiesų Jordanija mm, nepelnytai nesulaukia tiek pat dėmesio, kiek kitos artimų rytų šalis. Ne tik priekybos rytyje, jau girdėjome ir iš komisijos apie tai, kad naikinami tam tikri uh, priekybos maršrutai dėl karo Sirijoje. 2013-aisiais e, e, Jordano atstovai manęs prašė paskatinti pakeitimus čia Europos Sąjungoje dėl e, kilmės nuorodų ir nežinau, ar kokiu nors pakeitimu įvyko, bet šiais metais vasario mėnesį buvo konferenciją Londone ir tikiuosi, kad tai bus paskutinė paskata tokiems pakeitimams įgyvendinti. Amerika, Kanada. užtikrina 65 procentais um, tų nuorodų um, klausimo sprendimą uh, palyginti su mūsų 35 procentais uh, ir um, kalbant apie prekybos santykius su Jordanija, atsižvelgiant į problemos mastus, visų gyventinamų priemonių dar nepakanka ir manau, kad galėtume nuveikti daugiau, kad padėtume šiai šaliai. Ačiū. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį komisijai dar kartą, bet e, prieš tai dar norėčiau kai ką pridurti prie to, ką sakė Deividas dėl dėl e, kilmės rodiklių. E, man atrodo, kad teisingas skaičius turėtų būti 75 procentai. Atsižvelgiant į supaprastintą procedūrą, manau, būtų logiška sakyti, kad e, atsižvelgiant į sunkumus, su kuriais tenka susidurti Jordanijoje ir kitur, turi būti užtikrinamas vienodas lygis. Kol kas bent jau, nes ten kyla tokių pat gyventinimo problemų. Jeigu pažvelgtume į laiko terminus, e, jeigu norime pritraukti investuotojus, nežinau, ar dešimties metų laikotarpis e, per trumpas. Yra prekybos susitarimų, kitų susitarimų ir e, kur bebūtų minimi, minimos investicijos, visur nu, surašomas terminas 20 metų. Tam iš tikrųjų reikia 20 metų ir manau, kad ir čia galima būtų kalbėti apie 20 metų terminą. Jis būtų tinkamesnis. Noriu paklausti, kodėl čia 10 metų yra šita, kodėl, kokia logika vadovaujantis ir apie kokius produktus kalbame, kuriems produktams, kuriuose regionuose daromas poveikis. Tikrai nekvestinuojame Europos struktūrų apskritai, norime tiesiog gauti daugiau informacijos. Ačiū pirmininkė, ačiū e, komiteto nariams, kurie kalbėjo ir apas, ypač ačiū už padrasinimą komisijai, kad jimtųsi šios iniciatyvos. Taip pat e, dėkoju už teigiamas pastabas, kuris buvo įsakytos, būtinai jam, jomis remsimės ir tęsime darbą su kolegomis iš Jordanijos, kad e, rastume sprendimus, kuriuos galima būtų įdėkti kuo greičiau, kaip jau sakiau, ir tikimės, kad viską pavyks įgyvendinti iki šių metų vasaros. Viena kita trumpos pastabos. Visų pirma, manas ambasadorius kalbėjo apie galimybę pradėti e, dėrybą su Jordanija dėl e, e, įstamios laisvojosios priekybos zonos susitarimo. Tam reikia laiko ir mes toliau dirbame su Jordanija tam, kad rastume tinkamą pagrindą, kuriuo galima būtų pradėti dėrybas, atsižvelgiant į Jordanijos nuogastavimus dėl e, pono ambasadorius minėtų klausimų, tokių kaip e, viešieji pirkimai ir tarptautinė nuosavybė. E, kas dėl kilmės taisyklių, ir su jų susijusiu laiko terminu pirmininkę. Komisija iš pradžių norėjo numatyti trumpesnį nei dešimties metų laikotarpį, jau jį pailginom, taigi nenorime per sparčiai čia judėti. Norime parengti pasiūlymą, kuris būtų subalansuotas, kuris užtikrintų tinkamą paramą kad jam būtų pritarta taryboje, kai jis bus jai pristatytas. Galime visi turbūt sutarti, kad šios iniciatyvos pagrindas kažką pakeisti, sukurti skatinamųjų priemonių. Atrodo, tokių nebuvo konkrečių pastabų, kurias turėčiau tuoj pat atsakyti. Noriu Jūs patikinti, kad tęsime darbą ties šią iniciatyvą kad ji būtų toliau įgyvendinama ir nuolat informuosime komitetą apie daromą pažangą artimiausiais mėnesiais. Ačiū. So, what... Dėkuoju. Kada galime tikėtis e, konkretaus pasiūlymo? Komisija ketina baigti renkti pasiūlymą iki Taigi turbūt balandžio pabaigos arba gegužės pradžios ir po to teikti jį tarybai, kad e, ES Jordanijos bendras sprendimas būtų priimtas iki vasaros atostogų. Galbūt pavyks e, vykdyti ir dvigubą procesą kartu e, dėrėtis, konsultuotis su Jordanijos valdžios institucijomis ir kartu viską nagrinėti taryboje, kad būtų gautas subalansuotas ir priimtinas rezultatas ir kad jis e, būtų tinkamas sprendimas norint pakeisti pabėgėlių Jordanijoje padėtį. Taip, manau, kad e, reikia iš tiesų supa, su, paspartinti šį procesą, tikiuosi, kad ir taryba tai supras ir savo ruoštų paskubės. Ponas ambasadoriau, ar norėtumėte dar tarti baigiamą į žodį? Ačiū. Norėčiau padėkoti poniams ir ponams už visas teigiamas pastabas. Žinoma, toliau dėrėsimės. E, tai nelengva, ypač su priekybos generaliniu direktoratu, bet neturime pasirinkimą, esame partneriai, turime dėrytis. Grįšiu prie e, klausimų dėl e, senos laisvos prekybos e, susitarimo. Pateiksiu pavyzdį dėl prekybos balanso tarp Jordanijos ir ES. Kai apskritai buvo sukurta šį partnerystę su Jordanija, buvo siekiama padėti Jordanijai, bet dabar galiu pasakyti, jog Jordanija į ES eksportuoja maždaug 200 milijonų o ES į Jordaniją apie 4 milijardus. Taigi matote, koks yra disbalansas, kam tenka didesnė nauda, nes dar nesusitarta. Buvo paminėti ir užstrigę pabėgėliai. Čia viskas gana paprasta, vadovaujantis jo didenybės karaliaus nurodymais siekiama užtikrinti, kad visi pabėgėliai galėtų kirsti sienas. Ir dabar e, esame sulaukę daugiau nei 2 milijonus sirų Irako, Libijos ir kitų šalių e, gyventojų. E, taigi tai tikrai labai didelis skaičius. Bet visų pirma, atliekant įvairius ten užstrigusių asmenų patikrinimus vadovaujamasi saugumo sumetimais. Jie atvyksta iš labai įtartinų vietų, kurias kontroliuoja įvairios teroristinės grupuotės. Taigi baiminamės, kad teroristai gali siūsti e, savo atstovus e, slapta į Jordaniją, kad jie ten vykdytų teroristinę veiklą. E, taigi viską tikriname. Nežinau, ar turėčiau e, apie tai kalbėti šioje salėje, bet galbūt esate girdėję apie teroristinį planą Šiaurės Jordanijoje praeitą savaitę. E, ten yra daugiausia sirų. Toje vietoje ir mūsų saugumo pajėgos apturėjo konfliktą su dideliu teroristinės organizacijos vienetu. Uh, Daugiau nei 15 e, asmenų buvo areštuota, kai kas nužudyta. E, Deja ir mūsų saugumo pareigų, e, pareigūnų nužudyta ir sužeista. Taigi iš tikrųjų yra ryšių su asmenėmis, kurie atvyksta iš tokių regionų, taigi Jordanijoje kyla ir saugumo problemų. Ačiū, dėkuoju mm, Jums. Linkiu visokiojopos sėkmės Jūsų šaliai. Posėdis baigtas. Vėl susirinksime trečią valandą.